Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Kolegos, prašau susėsti. And uh, welcome to this session uh, with which, with whom we start the, the Sveiki susirinkę į posėdį. Pradedame konferenciją per parlamentinės savaitės konferenciją dėl stabilumo ekonominio koordinavimo ir valdysenos Europos Sąjungoje. Noriu dar kartą pasisveikinti su nacionaliniu parlamentų nariais, taip pat su Europos parlamento nariais. Man taip pat labai malonu sveikinti su Europos parlamento pirmininku Antonijo Tajani, taip pat e, Maltos atstovų rūmų pirmininku ponu Farūdžiu Taip pat sveikinuosi su Europos komisijos vicepirmininku Valdis Dombrovskis ir su ponu Jose Luis Estriva. Jis yra nepriklausomų mokestinių institucijų ES tinklo pirmininkas. Taip pat turėsime pranešėjų iš nacionalinių parlamentų, tai yra Paolo Guerrieri Paleoti iš Italijos Senato biudžeto komiteto ir Norbert Brackman Vokietijos Bundestago biudžeto komiteto narį. Jūs kaip žinote, šiandien ketiname pasikeisti nuomonėmis apie fiskalinį susitarimą, kuris bus nacionalinės e, ekonomikos politikos vykdymo dalis. Apie tai kalbama ir sutartyje. Jūs žinote, kad sutarties 16 straipsnėje yra pasakyta, kad per penkerius metus nuo šios sutarties įsigaliojimo ir remiantis įgyvendinant įgytą patirtimi, bus imtasi atitinkamų priemonių. Atsižvelgiant į, Sąjung, į sutartį dėl ES veikimo, e, siekiant e, tos e, sutarties turinį įtraukti į ES teisinę sąrangą. Šiandien mes ketiname pasikeisti patirtimi įgytą įgyventinant sutartį ir siekiant įgyvendinti geriau suderintą ekonomikos politiką. Mm. Žodžio galima paprašyti pateikus tam tikrą formą. Turbūt žinote šią tvarką. Dabar suteiksiu žodį Europos parlamento pirmininkui Antonijo Tajani. Ačiū. Nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai. Gerbiamas e, Maltos atstovų rūmų pirmininkė Angelo Faručia, vicepirmininkė Dombrovski, ES nepriklausomų mokestinių institucijų tinklo pirmininkė ponė Jose Luis Estriva, gerbiamasis e, Paolo Guerreri Paleoti, Italijos Senato biudžeto komiteto nariai E, gerbiamasis Norberte Brakmanai, Vokietijos Bundestago biudžeto komiteto nariai. Na, visų pirma, noriu padėkoti už bendradarbiavimą rengiančią konferenciją apie fiskalinį susitarimą. Dėkoju Maltai, pirmininkaujančiai Maltai ir noriu jai palinkėti sėkmės pirmininkaujant ES ministrų taryboje. Galite tikėtis e, Europos parlamento paramos Mes draugės sieksime užtikrinti, kad jūsų pirmininkavimas būtų sėkmingas. Šios dienos diskusijoje mes pasikeisime patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais apie fiskalinio susitarimo įgyvendinimą. Tai yra naudinga proga stiprinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimą ekonominės valdysenos rytyje ir stiprinti atskaitomybę. Dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos. šios dienos yra skirtos tam, kad panagrinėtume, kaip yra įgyvendinama ekonomikos valdysena ir kaip priartinti ES prie, prie piliečių ir įmonių. Mes kalbame apie augimą ir darbo vietų kūrimą ES ir būtent to iš mūsų tikisi piliečiai. Deja, krizės dar nepavyko iki galo įveikti, augimas išlieka nedidelis, investicijų yra per mažai, o nedarbo lygis yra dvigubai didesnis nei JAV. Užimtumo situacija turėtų būti mūsų dėmesio centre, ypač tose vietovėse, kur kas antras jaunas žmogus neturi darbo. Mes turime sutelkti dėmesį ir į eksportą, į realią ekonomiką, ir į įmonės, ypač mažos ir vidutinės įmonės vis dar susiduria su kliūtimis, siekdamos gauti paskolas, kad galėtų e, siūlyti veiksmingas paslaugas. Šioje situacijoje mums reikia tinkamų priemonių. ES negali sėdėti rankų sudėjusi, kadangi kyla pavojus e, jos egzistavimui. Daug kas jau buvo nuveikta, tačiau dar lieka daug netliktų darbų. Reikia baigti kurti e, bankinį, bankų sąjungą, skaitmeninę rinką ir energetikos rinką. Tai yra tik keletas atliktinų darbų. Taip pat turime e, stiprinti ir ekonomikos politikos nuoseklumą, turime mažinti valstybių narių skirtumus ir ekonominius ir socialinius skirtumus valstybėse narėse. Mūsų ekonomikos sistema turėtų tapti konkurencingesnė, kad e, taip to pasiektume, manau, turė, turime keisti savo išlaidas ir jas nukreipti į produktyvesnės investicijas. Šioje srityje labai svarbus vaidmuo tenka nacionaliniams parlamentams. Parlamentų parama būtinoms struktūriniams reformoms yra esminis dalykas. Jūsų parama E, reformoms, e, darbo rinkai, paslaugoms, kapitalui, jūsų parama realiai ekonomikai, mažoms ir vidutinėms įmonėms yra labai svarbi. Vakar čia mes kalbėjome apie Europos semestrą. Tai yra puikia priemonė padedanti plėtoti dialogą tarp ES institucijų ir nacionalinių institucijų ir padedant nustatyti tinkamą politiką, kurios reikia, kad mūsų ekonomika atsigautų semestro rekomendacijos bus veiksmingesnės, kokybiškesnės, jeigu bus demokratiškai aptartos valstybėse narėse. Ir būtent todėl mes šiandien rengiame diskusiją apie fiskalinį susitarimą. Jis yra labai svarbus ekonominės ir fiskalinės valdysinos elementas. Mes žinome, kad sutartis reikalauja, kad valstybės narės turėtų subalansuotą biudžetą. Taip pat yra numatytas ir automatinis korekcijų mechanizmas. Jį įeina daugybė sudėtingų taisyklių, bet ir situacija valstybėse narėse skiriasi, todėl labai sunku mm, pritaikyti tas taisyklės visur. Valstybės narės vis dar susiduria su labai dideliais iššūkiais ir aš manau, kad labai svarbu Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams diskutuoti ir keistis patirtimi E, taikančias taisyklės. Mes turime išsiaiškinti, kas pasiteisino, kur kilo kliūčių, kokį poveikį visą tai padarė viešiesiams finansams, taip pat kokios paskatos yra teikiamos e, reformoms įgyvendinti. Be to turime panagrinėti, ar reikia kitų korekcijų, kad paskatintume darbo vietų kūrimą, augimą mm, ir tuo pačiu metu e, išlaikytume tvirtus viešuosius finansus labai atvirai galiu pasakyti, kad nemanau, kad mums reikėtų supriešinti taupimą ir lankstumą. Valstybės narės turėtų mažinti e, viešasias išlaidas, valstybės išlaidas. Negalima ir toliau e, vien kalbėti, E, rinkiminių kampanijų metu. Reikia susitvarkyti savo balansą ir teikti realią paramą ekonomikai, e, įvairiems sektoriams, verslininkams ir priekybai. Nes priešingų atveju ta politika tik tušt, bus tik tušti žodžiai. Mes turime mažinti valstybės skolą, nešvaistyti valstybės lėšų, kita vertus reikia padėti uh, ūkio sektoriams ir verslui. Tai yra viskam, kas yra susijęs su realia ekonomika. Taigi reikia korekcijų, kad skatintume augimą ir darbo vietų kūrimą ir sutvarkytume viešuosius finansus. Ir turiu pasakyti, kad ponas Dombrovskis labai įdomiai kalbėjo per pastarąją Eurogrupę susitikimą. Jis e, sakė, kad svarbu fiskalinio susitarimo taisyklės perkelti į nacionalinę teisę. E, Manau, kad šis darbas labai svarbus. Mes turime išsilaisvinti iš spastų, kuriuose esame. Mes jau daug ką nuveikėme, bet dar nepavyko visko užbaigti iki galo. Ir jeigu sustosime kažkur ties kelio viduriu, mūsų politika nepasiteisins. Reikia tokios politikos, kuris skatintų augimą, kuri užtikrintų tvarius viešosius finansus. Ji turi būti įgyvendinama remiantis demokratijos principais ir atsižvelgiant į piliečių poreikius. Ir visi parlamentai turi įsitraukti į šį procesą. Mūsų kompetencija skiriasi, bet uh, E, tokia savaitė kaip ši yra puikia proga mums keistis e, nuomonėmis ir patirtimi ir diskutuoti ne tik tokiomis temomis, kurios susijusios su finansais. Mes galime keistis nuomonėmis apie tai, kas susijęs su mūsų piliečių kasdieniu gyvenimu, ypač tų piliečių, kurie kasdien susiduria su ekonominiais sunkumais. Mes turime galvoti, kaip padėti silpniausiams, kad jie neliktų nuo šalyje. Ir kaip yra pasakyta sutartyje, jeigu mes tikime socialinės rinkos ekonomiką, mes turime rinką vertinti kaip priemonę, kuri padeda įgyvendinti socialinę politiką. Rinka mums turi padėti e, formuoti socialinę politiką. Dabar norėčiau perduoti žodį e, ponui Farūdžiai, jis yra Maltos atstovų rūmų pirmininkas. Ačiū. Jūs esate ir taip pat perduosiu žodį ir ponui Tieri, kuris yra parlamento komiteto pirmininkas. Ačiū Jums už Jūsų darbą, kuris yra naudingas mūsų piliečiams. Thank you, Chair. President Tajani. Ačiū pirmininkė, pirmininkė Tajani, gerbėmiai Europos parlamento nariai, gerbėmiai nacionalinių parlamentų nariai, kolegos. Man didelė garbė kreiptis į tokią mm, garbę auditoriją, vykstant e, šiai tarp parlamentinės veiklos savaitėjai, kai Malta pirmininkauja ES ministrų taryboje. Aš e, noriu padėkoti Jums visiems už tai, kad e, priėmėte kvietimą dalyvauti diskusijoje, kuri tikiuosi bus e, konstruktyvi ir rezultatyvi. Iš pat pradžių norėčiau kalbėti labai aiškiai. Noriu labai pasidžiaugti puikiu Maltos atstovų rūmų ir Europos parlamento bendradarbiavimu. E, pirmininkė neseniai e, per susitikimą su jumis pasakojau, koks svarbus yra šis bendradarbiavimas, norint pasiekti rezultatų ir politinių, ir administracinių lygių. Taip pat e, tikiuosi, kad e, vakar vykusios diskusijos per e, Europos semestrui skirtą konferenciją buvo naudingos ir kad mes ir toliau tęsime darbą, kuris buvo pradėtas per konferenciją vakar ir šiandien. Tai yra galimybė mums susitikti, susiburti E, kaip nacionalinio, yra mūsų parlamentų atstovams ir ES lygio institucijos, tai yra Europos parlamento atstovams ir aptarti biudžeto politiką bei kitus klausimus, kurie yra įtraukti į sutartį dėl e, ekonomikos ir pinigų sąjungos e, koordinavimo. Ponios ir ponai, mes e, susirinkome šioje salėje tokiu metu, kai, atvirai tariant, ES susiduria su pačia didžiausia krize nuo pat jos įkūrimo. Yra daugybė iššūkių. Paminėsiu keletą jų ir visi tie iššūkiai neturi precedento. E, tai yra ir sprendimas dėl Brexit, problemos susijusios su pabėgėliais ir migracijos krize, didėjantis ekstremizmas, terorizmo apraiškos, euroskepticizmas didėjantis. Taip pat e, prieš mane kalbėjęs pirmininkas Tajani minėjo ekonominius ir finansinius sunkumus, su kuriais susiduria kai kurios ES valstybės narės. Turime taupimo priemonės ir matome, kokį poveikį jos padarė patiems skurdžiausiams žmonėms. Jūs žinote, kad skurdas didėja. Ir dėja, kaip jau sakiau, šis iššūkių sąrašas nėra išsamus. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kaip ES stengiasi įveikti šios iššūkius. Ji ne visada sugebėjo įrodyti, kad sugeba veikti veiksmingai ir tai kelia susirūpinimą. Ji ne, nepademonstravo pakankamo ryštingumo ir dėl to galiausiai sumažėjo piliečių pasitikėjimas ir susidomėjimas ES institucijomis ir taip pat ES aktualumas e, kasdienėme gyvenime tų žmonių, kuriems mes atstovaujame. Taip pat turiu pasakyti, kad ES valstybės narės pačios ne visada, akcentuoju, ne visada sugebėjo e, laikinai užmiršti savo e, skirtumus ir stengtis įveikti tuos iššūkius, su kuriais susiduria visa ES. Jos nesugebėjo numatyti, kaip eiti pirmin, kaip galima greičiau ir veiksmingiau, kad būtų pasiekti konkretus rezultatai, kurie būtų naudingi kiekvienam iš mūsų, visiems ir kiekvienam iš mūsų, mūsų valstybių šeimoje, Europos Sąjungoje. ir vystantis šiam scenarijui Maltos pirmininkavimo ES ministrų taryboje prioritetai, mano nuomonė, yra labai aktualūs ir turėtų padėti mums pasiekti teigiamų rezultatų įvairiose srityse, kur ES sunkiai sekasi judėti pirmin. Čia galiu paminėti migraciją, bendrą rinką, saugumą, socialinę apriepti, Europos kaiminystės politiką ir jūrų, jūrinį saugumą. Aš labai tikiuosi, kad mes pirmininkaudami paskatinsime diskusijas ir prisidėsime prie žinių kaupimo. Be to, manau, kad parlamentinės nes matmo ir toliau skatins vienybę, kurios labai reikia šiuo metu, skatins vienybę ir dialogą ir Europos Sąjungos ir nacionalinių bei regioninių lygių. Neužmirškime, kad mes, parlamentų nariai, turime rodyti pavyzdį Mums reikia politinės valios visais lygiais, siekiant kompromisų, taip pat politinės valios priimti reikiamus sprendimus ir stengtis įveikti iššūkius. Ponios ir ponai, 2008 metais, kai kilo finansinė ir ekonomikos krizė, E, jos poveikis išplito ir tas poveikis juntamas iki šiol ir sunkumai nėra praeitie. Mes turime tai pripažinti. Ir tik veiksmingas bendradarbiavimas galės mums padėti įveikti sunkumus. Mes visi kartu turime imtis priemonių, kad taptume stipresni. Mes turime pasiekti konkrečių rezultatų kad mūsų piliečiai labiau mm, tikėtų, pasitikėtų politinių establishmentų ir patikėtų, kad ES yra toks projektas, kuris yra naudingas kiekvienam iš mūsų. Mes turime rodyti, mes turime būti solidaresni. Šis terminas solidarumas paprastai vartojamas uh, migracijos srityje, tačiau manau, kad jį galima vartoti ir ekonomikos bei finansų srityje. Reikia daugiau solidarumo su tomis valstybėmis narėmis, kurios susiduria su sunkumais. Taip pat reikia e, didesnio solidarumo su kiekvienu žmogumi, kuris gyvena žemiau skurdo ribos arba kuriam kyla skurdo pavojus. E, galiu pateikti Eurostat statistiką. E, E, skaičius žmonių, e, kuriems kyla e, skurdo arba socialinės atskirties pavojus. Tie skaičiai yra tiesiog gėdingi. 2015 metais tas skaičius buvo 24 procentai. Mes turime spręsti šią problemą. Ir supraskime, kad mes esame tiesiogiai žmonių išrinkti atstovai. Mes atstovaujame jų interesams, mes turime būti jų balsas ir tarnauti žmonėms per savo politinius įsipareigojimus. Ir būtent e, dėl šios priežasties mes susirinkome čia šiandien ir mūsų darbo tvarkė esantis klausimai visą tai atspindi. Pavyzdžiui, Europos socialinių teisų ramstis. Antrasis darbo tvarkės punktas. To reikia, nes tai nulėmė ekonominė ir finansų krizė, kuri turėjo labai e, žalingo poveikio įvairioms valstybėms narėms. Nedarbas ne tik padidėjo, jis tiesiog pasiekė neįtikėtinas aukštumas. Taip pat darbas be garantijų labiau išplito ir paveikė daugybę žmonių ES. Ir dėl to reikia daugiau kalbėti apie socialinį matmenį, kuris yra vienas iš mūsų pirmininkamų prioritetų. Politikai, o mes visi esame politikai, neturi kartoti tų pačių klaidų, kurios buvo padarytos po ekonomikos ir finansų krizės vykusios pastarojų metų. Jūs žinote, kad tuo metu kai kurie sprendimai buvo priimti nepakankamai pagalvojus apie nepaprastai žalingą poveikį, kurį pajus patys pažeidžiamiausi žmonės. Mes žinome, kokie yra rezultatai ir neturime kartoti tų pačių klaidų. Toliau kita, bet susijusi tema. Ji taip pat svarbi tiems, kam mes atstovaujame. Tai yra paskutinis mūsų darbo tvarkės punktas, turėsite galimybę jį aptarti rytoj. Mes turime rasti pusiausvyrą tarp taupimo priemonių ir struktūrinių reformų, kurios yra būtinos, kad vyriausybės e, e, dirbtų pagal ES e, išlaidų taisyklės. Kita vertus, reikia galvoti, kaip suteikti pakankamą e, apsaugą švietimo, sveikatos priežiūros srityje. Taip pat svarbu kurti ir darbo vietas pažeidžiamiausiams visuomenės nariams, įskaitant jaunimą, ateities kartas. Ponios ir ponai, turiu baigti savo pasisakymą. Linkiu Jums visiems rezultatyvių diskusijų, kurios taptų įkvėpimu mums, kurios paskatintų mus ir toliau e, siekti pažangos, nepaisant iššūkių, su kuriais susidurėme. Būkime drąsus, jaukskime padrasinti, kad e, ateitis būtų šviesesnė nei tie po krizė, nei metai. Ačiū. Dabar žodis Europos komisijos vicepirmininkui Valdžiui Dombrovskijai. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, ačiū už galimybę komisijai prisidėti prie šio apsikeitimo nuomonėmis dėl fiskalinio susitarimo ir plačiau dėl ekonominio ir fiskalinių politikų koordinavimo. Trumpai priminsiu, kodėl iškilo poreikis šitokios sutarties. Fiskalinio susitarimo nereikėtų vertinti kaip atskiros izoliuotos iniciatyvos. Tai dalis platesnio atsako į krizę ES ir eurozonoje. Dar 11-aisiais, kai krizė buvo įsisiubavusi, buvo imtasi uh, priemonių skirtų pasiekmėm likviduoti. Ir kartu komisija galvojo papildomas apie ES lygmens e, priemonės, kad būtų galima susiprinti e, fiskalinę e, drausmę ir paskatinti nacionalinį atsaką į krizę. Ir iš tiesų reikėjo nes ugnesenės, išteklių tam ir tai reikėjo sieti su mechanizmais, kurie užtikrintų stipresnę fiskalinę drausmę drausmę, prieiga prie Europos e, stabilumo mechanizmo tapo sąlyga e, išsigiant prie fiskalinių susitarimo, laikantis e, kitų fiskalinių reikalavimų ir šito susitarimas turėjo būti įtvirtintas į vietos sąrangą sutarinčių šalių e, struktūrinė prasme ir, aišku, tai siema su korekcijų mechanizmu ir su stebėsena vykdoma nacionalinių fiskalinių institucijų. Ir tikslas buvo sustiprinti nacionalinę fiskalinę e, sąrangą, laikantis e, stabilumo ir fiskalinio fakto reikalavimų. Taip pat norėčiau priminti, kad tarp vyriausybinės požiūris nebuvo tai, ką mes rinkomės. Ir e, iš tiesų e, e, nepavyko pasiekti balsų daugumos, kad būtų pakeistos sutartis. Ir norėčiau pasakyti, kad stabilumo augimo paktas, žinoma, yra pagrindinis instrumentas fiskaliniai politikai, tai yra komparuota uh, į Europos semestrą, apie tai kalbėjome vakar, stabilumo augimo e, faktas, e, faktas gali numatyti tik tais veiksmus ir kaip tik turime stiprinti eksacijų koordinavimą biudžetos ir tai ypač eurozonoje, tai buvo padaryta per vadinamą e, vadinamosius dviejų dokumentų teisės aktų eurozonos valstybės narės turi teikti biudžeto planų projektus, juos vertina e, komisija ir ankstyvame etape tai aptarė Eurozonos finansų ministrai prieš tvirtinant nacionalinius biudžetus. Ta praktika, kaip žinote, leidžia plėtoti dialogą tarp komisijos ir valstybių narių, taip pat ir su nacionaliniais e, parlamentais, Europos parlamento, nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas e, taip pat kviečia komisiją, kad jie pristatytų savo nuomonę dėl biudžeto planų projekto. Kalbant apie eurozonos stipresnį e, koordinavimą, tai siekiama užtikrinti diferencijuotas fiskalinės politikos orientuotas ekonomikos augimą. Nacionaliniai parlamentai būtinai turi dalyvauti šiame e, procese ir e, biudžeto priežiūra tai yra viena iš parlamento kompetencijų. Uh, Tai yra numatyta augimo stabilumo e, pakte Europos semestre, tai daroma yra koordinuojant su vyriausybė, e, konvertuojant suskolinimo tikslus į nacionalinį biudžetą atspindyti nacionalinės politikos prioritetus. Antras dalykas e, tai e, naujų fiskalinių suinteresuotų šalių atsidarimas, tai yra vienamas fiskalinės tarybos. Iš tos institucijos e, prieš krizę ne, nebuvo dažnos valstybėse narėse. Ir e, dauguma jų atsirado visai nesenai, remiantis ES lygmens teisės aktais. Dabar visos valstybės turi tokias tarybas, kurios teikia nepriklausomas rekomendacijas uh, šios nepriklausomos e, fiskalinės e, tarybos vis svarbesnės nacionalinėme biudžeto procese visoje ES, taip pat dėl laikytis fiskalinių e, taisyklių, realistiškiau prognoz, prognozuoti ir stiprinti tvarumą viešųjų finansų fiskalinės tarybos turi savo pagrindinės funkcijas stebi, kaip e, lankomasi biudžeto taisyklių ir mato e, korekcijų mechanizmą, jeigu nukrypstama yra prie tikslų. Ir tai e, padeda užtikrinti skaidrumą ir patikimumą korekcijų mechanizmo. Siekiant užtikrinti efektyvumą, komisija pateikė pasiūlymą dėl pagrindinių reikalavimų laikantis fiskalinio sutarimo principų. Ir šiame susitarime yra numatytas laikytis reikalavimų arba paaiškinti e, reikalavimas ir institucijos turi laikytis biudžeto taisyklių. Jeigu jos negali laikytis rekomendacijų, tai turi viešai pasiaiškinti, kodėl nesilaikė taisyklių. Uh, tos nuomonės negalima traktuoti vien tik tai kaip informacinės, reikia dėl to imtas veiksmų ir aišku, turi pasinaudoti fiskaliniam tai, tarybam, nes e, jos laikomos nepriklausomam, jas reikia įsiklausyti. Ir šitos tarybos padėjo taip pat e, e, kurti visiškai nesukurtą Europos fiskalinę valdybą, kuri e, turi teikti savo nuomonę dėl fiskalinių taisyklių ir fiskalinės krypties įgyvendimo. Taip pat porą žodžių dėl to, kas numatoma ateitie. Kaip žinote, komisija buvo pakviesta pateikti informaciją apie nacionalinės nuostatas patvirtintas 28 susitarančių šalių, būtų galima įtraukti balanso, biudžeto balanso tai, taisyklės. E, komisija glaužiai dirbo su valstybėm narėm, kad būtų e, parengtas objektivus vertinimas komisijos. E, ataskaita jau beveik baigta ir tikiuosi, kad ji bus paskelbta per ateinančias savaitės. Ataskaita pasitarnaus uh, kaip šaltinis informacijos apie tai, kaip fiskaliniai reikalavimai perkelti į nacionalinius teisės aktus ir ataskaitoje taip pat bus skatinama turiu apmastyti, kaip būtų galima stiprinti Europos fiskalinę e, sistemą, kad e, būtų fiskalinis susitarimas įtvirtinęs nacionalinėje e, teisėje. Ir aišku, turės bus, būti atliktas išsamus e, vertinimas ir dėl to turėtų vykti diskusijos. Ačiū vicepirmininkui Dombrovskai. Kaip suprantu, jūs dabar turite išeiti į svarbes e, trišalio dialogo dėrybas. Na, o dabar žodis Jose Luis e, Escrive. National Parliament. Pirmininkė, Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, dėkoju už jūsų pakvietimą, taip pat dėkoju pakvietimą Maltai. Aš norėčiau kalbėti apie ES nepriklausomų fiskalinių institucijų vardu IFIS, pakalbėti apie fiskalinį susitarimą, kuris yra dalis politikos, sudėtinės politikos sudėtinė dalis. Kai buvo e, rengiamas šitas fiskalinis susitarimas, buvo remiamasi patyrimu, kuris buvo e, sukauptas anksčiau. Mes apibendrinę šitą patyrimą norime dabar pristatyti pagrindinius šito fiskalinio sustarimo aspektus, kurie yra svarbus mūsų tinklo manimu. Labai svarbu didesnį dėmesį reikia skirti nacionaliniam fiskalinių procesų stebėjimui. Ir antra, taip pat reikia užtikrinti gebėjimus nacionalinėme lygmenyje pritaikyti ES teisės nuostatas, kadangi reikia atsižvelgti į vietos specifines aplinkybės ir, žinoma, atsižvelgiant į nacionalinių parlamentų e, prerogatyvas. Šitas fiskalinis susitarimas apima labai daug įvairių aspektų, tačiau aš norėčiau kalbėti apie institu, tarp institucinį e, matmenį. Labai dažnai fiskalinės diskusijos ES apsiriboja tiesiog fiskaliniais duomenimis ir aiškinamasi, ar nukrypstama nuo tikslo e, ir ar įgyvendinami ECOFIN sprendimai atskiroje valstybėje narėje. Tačiau reikia pirmiausia galvoti apie vidutinės trukmės e, laikotarpius ir ypatingą dėmesį kreipti į nacionalinės fiskalinės sąlygas ir nacionalinius uh, fiskalinius įsipareigojimus. Vien tik kontroliuojant, ar laikomasi ES priimtų teisės nuostatų, nepakanka, užbėgti, už, nepa, nepakanka, kad būtų užbėgtas kelias kitoms finansinėms krizėms. Stiprios nacionalinės institucijos yra tvarios fiskalinės politikos laidas. Ir žinoma, nacionalinės institucijos ir parlamentai turi vaidinti svarbiausią vaidmenį e, priimant sprendimus dėl biudžeto. Ir tiesiog e, fiskaliniai sprendimai neturėtų būti laikomi tik tai kaip sprendimai primesti iš viršaus. Ir nacionalinės institucijos gali kartais išplėsti tų veiksmų apriepti. Viskas priklauso nuo viešųjų finansų kokybės ir atitinkami klausimai papildomai gali būti traukti į darbo tvarkę priklausomai nuo demografinių pokyčių valstybėje narėje. 45 procentai BVP išlaidų yra valstybės sektoriaus išlaidos visoje Europos Sąjungoje. Ir tai reiškia, kad tai yra labai didžiulė išlaidų dalis užtikrinanti ekonominę veiklą ir gerovę. Kiekvienoje valstybėje narėje labai svarbu vykdyti e, tvarę fiskalinę politiką ir taip pat užtikrinant ir tvarias e, viešojo sektoriaus išlaidas. Labai svarbu e, teisingai perskirstyti pajamas ir taip pat e, valdyti verslą, e, taikant kartais ir anticiklinės priemonės. Įgyvenant fiskalinę politiką labai svarbu stiprinti atsakomybę už fiskalinę diskusiją discipliną, todėl labai svarbios nepriklausomios fiskalinės institucijos, kad jos stebėtų, kaip fiskalinis susitarimas yra taikomas nacionaliniu lygmeniu, kad būtų galima kurti prognozes į ateitį. Šiandien beveik visos ES valstybės, išskyrus Lenkiją ir Čekiją, įkūrė tokias nepriklausomas fiskalinės institucijas ir jos yra mūsų tinklo narės. Dažnai šitos institucijos yra visiškai naujos. Mes dar daug mokomės, aktyviai dalyvaujame, sprendžiant praktinės problemas, siekdami tapti veiksmingai dirbančiomis institucijomis. Žinoma, mes e, norime užsitikrinti prieigą prie informacijos, taip pat gauti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių ir vis dėlto mes jau pradėjome dirbti bendrais principais. Institucijos yra vienas dalykas, tačiau vis dėlto, kad e, nacionalinis biudžetas būtų tvarus, labai reikia aiškių, griežtų fiskalinių teisės nuostatų. Taip pat reikia gauti informaciją apie biudžeto e, kūrimą, taip pat uh, vadovautis labai skaidriomis ir aiškiomis biudžeto sudarimo procedūromis. Šioje srityje pažanga yra skirtinga valstybėse narėse. Daug daugiau dėmesio reikia skirti teisės nuostatų įgyveninimui nacionaliniu lygmeniu ir labai svarbu užtikrinti biudžeto sudarimo principų veikimą vidutinės trumpės laikotarpiu. Kalbant apie fiskalinį susitarimą, reikia prisimti atsakomybę valstybėse narėse už jo įgyvendinimą. Ir žinoma, mūsų institucijos gali prisidėti prie fis, fiskalinio stabilumo. Labai svarbu išlaikyti šitą požiūrį ir ateityje, Mes skatiname komisiją, kad ji ragintų įgyvendinti fiskalinio susitarimo nuostatas be išlygų nacionalinėme lygmenyje, lygmeniu ir taip pat, kad nacionalinės e, nepriklausomos fiskalinės tarybos stebėtų šios procesus. Iš tikrųjų, kasdienime gyvenime mes turime užtikrinti, kad šitokios institucijos turėtų pakankamai žmogiškųjų ir finansinių įsteklių, kurie leistų joms veikti nepriklausomai ir savarankiškai. Valstybės narės turi norėti ir sugebėti pasitikėti šiomis institucijomis ir palengvinti jų veiklą. Baigdamas norėčiau pasakyti keletą žodžių apie fiskalinės taisyklės, kurios yra formuluojamas ES lygmenių. Turėčiau pripažinti, kad labai sunku praktikoje stebėti, kaip šitos taisyklės yra įgyvendinamos. Taisyklės, kurios yra numatytos fiskalinėme sustarime, kadangi jos yra sudėtingos ir jas sunku suprasti. Be to, valstybės narės savotiškai interpretuoja šitas taisyklės, pavyzdžiui, taip vadinamą korekcijos mechanizmą. Fiskalinio susitarimo pagrindas ir toliau išlieka labai sudėtingas. Nepriklausomai to, nepriklausomai to kad siekiama supaprastinti fiskalinės taisyklės, vis dėlto sudėtingos procedūros išlieka, priemonės taip pat ir tų turimų priemonių interpretacija gali būti skirtinga. Pateiksiu keletą pa pavyzdžių, kai netgi ekspertai gali susitarti dėl tam tikrų apibrėžčių. Taigi mes turime stebėti šitas taisyklės, tačiau norėtume, kad jos būtų aiškesnės ir suprantamesnės. Mūsų tinklas mano, kad šitos fiskalinės nuostatos ir pats fiskalinio sustarimo pagrindas būtų aiškesnis, jeigu jau jį supaprastintume. Reikia eiti būtent supaprastinimo kryptimi ir šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti. Tinklas sveikina kad ES lygmenių printas sprendimas įsteigti Europos fiskalinę valdybą, kuri galėtų vertinti situaciją ir taip pateikti pasiūlymus dėl fiskalinių veiklos sąlygų pagerinimo. Taigi šitos taisyklės iš tikrųjų padėtų toliau tobulinti ES fiskalinius susitarimo pagrindus. Mes esame pasirengę įdėti savo, įnešti savo indėlį į vykstantį darbą ir ypač užtikrinant sėkmingą Europos fiskalinės valdybos veiklą. Mes tinklas ir toliau tęsime bendradarbiavimą su ES institucijomis ir nacionaliniais parlamentais. Nacionaliniuose parlamentuose vykstantys e, svarstymai yra labai svarbus ir nacionalinėms nepriklausomoms fiskalinėms institucijoms. Pirmiausia, yra svarbu atskaitomybė. Atskaitomybė už ES institucijų strategijos įgyvenimą nacionalinį lygmenių. I give the floor to Paolo Guerrieri Paleotti, member of... Dabar suteiksiu žodį uh, pono, ponui Paulo Guerreri Paleoti. Jis yra Italijos Senato biudžeto komiteto mir, narys. Ačiū pirmininkė. Savo pasisakymą norėčiau paminėti tris svarbiausias temas. Pirmiausia, kada ir kaip Italija įgyvendina fiskalinį sustarimą. Antra, mūsų konkreti patirtis įgyvendinant fiskalinį sustarimą ir taip pat įgyvendinant stabilumo ir augimo paktą. Ir trečia, pateiksiu keletą pasiūlymų, kaip peržiūrėti ir įgyvendinti fiskalinio susitarimo turinį, atsižvelgiant į mūsų šalies sukauptą patirtį. Italija remdamasi fiskaliniu susitarimu, patvirtino naujas biudžeto taisyklės. Tai buvo padaryta 2012 m. balandžio mėnesį. Dar prieš tai ji buvo ratifikavusi fiskalinį susitarimą. Pagal šį, šią taisyklę mm, struktūrinis biudžetas turi būti subalansuotas arba turi būti perviršis, biudžeto perviršis. Ir jeigu yra viršijama riba nustatyta ES, formuojant metinį biudžetą, turi būti atsižvelgiama į būtinybę e, panaikinti biudžeto deficito perviršį. Mes turime nepriklausomą fiskalinę tarybą. Ji buvo įsteigta, kad prižiūrėtų, kaip įgyvendinama biudžeto taisyklė, kaip laikomasi biudžeto taisyklių, kaip įgyvendinamos priemonės numatytos fiskalinėme sutarime pagal ES teisę yra numatytos dvi išimtis dėl biudžeto deficito. Pirma, pirma išimtis, jeigu eurozonoje arba visoje ES prasideda didžiulis nuosmukis. Ir antra išimtis, jeigu mm, įvyksta kažkoks nenumatytas įvykis, kurio negali kontroliuoti uh, E, institucijos. Žinoma, į tai įeina ir stikinės nelaimės, ir finansų krizės. Žinoma, yra numatytos griežtos procedūros, kada Italijos vyriausybė gali pasinaudoti šiomis išimtimis. Italijos vyriausybė paprašė Europos komisijos atsiųsti ataskaitą į abu parlamento rūmus. Tam prašymui turėjo pritarti ir Senatas ir atstovų rūmai. Ir dabar papasakosiu apie mūsų patirtį gyvendinant fiskalinį susitarimą. Nuo 2012 metų Italija pradėjo įgyvendinti didelius pakeitimus. Jie vyko dviem lygiais. Visų pirma, mes priėmėme sprendimą dėl esminės reformos. Visų pirmą pradėjome nuo pensijų sistemos. Ir Europos komisija įvertino, kad mūsų pensijų sistema yra viena tvariausių Europos Sąjungoje. Antra, mes smarkiai pakoregavome viešosius finansus ir tai padėjo mums e, mažinti, nuolat mažinti biudžeto deficitą. Taigi biudžeto deficitas sumažėjo. Mes ir toliau sieksime jį mažinti ir po trejų metų laikotarpio pabaigoje turėtume įgyvendinti savo vidinės trukmės tikslą, tai yra turėti subalansuotą ir tvarų biudžetą. Taigi tos reformos ir atsakingai vykdoma fiskalinė politika jau duoda rezultatų. Matome naujausius skaičius, kurie rodo, kad didėja augimas ir užimtumas. Kalbant apie finansinio susitarimo įgyvendinimą, Italija, kaip ir kitos valstybės narės, atitinka atidėliojo tikslą, kai kuriuos tikslus, tai yra turėti subalansuotą biudžetą. Vėliau Italija pasinaudojo susitarime numatytomis lankstumo priemonėmis, įgyvendindama struktūrinės reformas ir pritraukdama papildomas valstybės investicijas. Kita vertus turėjome uh, reaguoti į nenumatytas neįlinės išlaidas, kuriuo atsirado plūstelėjus migrantų bangai ir įvykus žemės drebėjimams Italijoje. Mums e, ta lankstumo priemonė tapo paskata investuoti. Taigi lankstumas neturėtų būti vertinamas kaip paprasčiausias būdas išvengti finansinės drausmės. Norėčiau pateikti, šiek tiek papasakoti apie mūsų e, patirtį, taip pat e, turėsiu galvoje ir kitų valstybių narių įgytą patirtį. Galvojant, kaip įgyvendinti mm, fiskalinį susitarimą bendrijos kontekste, e, tikrai nėra jokių abejonių, kad Tas fiskalinis susitarimas ir fiskalinių taisyklių taikymas padėjo sukurti palankesnę aplinką. Dabar situacija yra daug geresnė nei praeitie. Tačiau iš karto reikėtų pridurti, kad prieš aptariant fiskalinio susitarimo įtraukimą į ES teisę reikia didelių reformų ir peržiūros. Ir tai rodo mūsų patirtis. Ir čia norėčiau pateikti keletą pasiūlymų. Visų pirma, metodika ir galimo poveikio nacionaliniai ekonomikai skaičiavimas. Svarbu atlikti šį vertinimą ir reikia apie jį iš naujo pagalvoti, nes tokie skaičiavimai yra grindžiami keliomis e, abejotinomis prielaidomis. Jūs žinote, kad e, patį struktūrinį biudžetą kaip kintamą yra labai sunku vertinti ir tai gali lemti e, politikos klaidas. Pavyzdžiui, gali būti nuspręsta taikyti fiskalinę konsolidaciją, kai reikia visai kažko kito ir kartais tokios griežtos taisyklės kai kuriuose sritise gali duoti priešingų rezultatų. Kitas dalykas, labai svarbu akcentuoti, kad Galima taikyti labai įvairias teorinės metodikas, skaičiuojant struktūrinį disbalansą. Ir vienas iš sprendimų būtų pakeisti struktūrinio balanso e, sampratą išlaidų taisyklėmis. Būtent jos galėtų e, tapti svarbiausios. Tokios taisyklės būtų skaidresnės, jas būtų lengviau e, suprasti ir jose būtų kalbama apie labai aiškę priemonę, išlaidas, kurias vyriausybė tiesiogiai kontroliuoja, skirtingai nei struktūrinis balansą. Kitas dalykas - galimo augimo skaičiavimas, gamybos atotrukis ir struktūrinis deficitas. Visi šie skaičiavimai turėtų būti grindžiami ilgesnės trukmės skaičiavimais, o ne dviejais metais, kuriais dabar grindžiamos komisijos prognozės. Manau, kad reikėtų žiūrėti į trejų ar ketverių metų laikotarpį kad e, būtų pakankamai laiko įgyvendinti reformas arba investicijų planą. Trečias pasiūlymas. E, ribos, kurios yra numatytos fiskalinėme sustarime ir stabilumo raugimo pakte. Tos ribos yra per daug griežtos, kad būtų galima užtikrinti fiskalinį stabilizavimą ir pagerinti bendrą fiskalinę padėtį eurozonoje. Šiandien ir vakar mes kartojame, kad reikia teigiamos fiskalinės situacijos Europoje. Taip pat reikia ir tam tikros veiksmų laisvės nacionalinėme lygmenyje. Taigi labai svarbu apie visą tai galvoti, svarstyti, ar nebūtų galima peržiūrėti tų labai griežtų ribų. Galbūt e, būtų galima uh, palikti daugiau vietos veikti savo nuožiūrą, užuot vadovavusius nominaliomis ribomis. Manau, kad lankstesnės taisyklės mums turėtų padėti e, sustiprinti stabilizavimo ir augimo e, politiką, nepadarydama žalos fiskaliniam susitarimui ir stabilumo ir augimo paktui. Ir galiausiai e, taisyklių lankstumas turėtų būti didinamas reikėtų e, didinti nacionalinį bendrą finansavimą skirtą struktūriniams e, projektams ir neįtraukti to į deficito skaičiavimą. Žinoma, mes akcentuojame, kad reikia didinti fiskalinę atskaitomybę, atsakomybę, tačiau ją reikėtų stiprinti visame verslo cikle, tuo pačiu metu numatant pakankamą lankstumą, kad būtų galima įgyvendinti struktūrinės reformas ir paskatinti ekonomikos augimą. Ir galiausiai nacionalinė atsakomybė už mm, virš nacionalinės taisyklės iki šiol yra labai silpna. Kitaip tariant, nacionaliniai parlamentai ir vyriausybės galėtų labiau įsitraukti į šį procesą. Na, nėra laiko pradėti techninių diskusijų. Baigdamas tiesiog pasakysiu, kad norint, kad vis, visuomenė pritartų taisyklėms, mes turime akcentuoti ekonomikos augimo stiprinimą ir darbo vietų kūrimą, ypač darbo vietų skirtų jaunimui kūrimą. Jūs žinote, kad ES yra e, daugias luoksnis projektas ir jeigu fiskalinis susitarimas bus įtrauktas į ES teisę, šalia to turėtų būti stiprinamas ekonomikos politikos koordinavimas, turėtų būti siekiama didesnės konvergencijos ir tvarių socialinių reformų. Manau, kad darbo vietų kūrimas turbūt yra geriausia priemonė siekiant tvarumo. Tai yra tinkamas kelias, norint parodyti Europos piliečiams, kad Europa gali būti sprendimo dalis, o ne tik problema. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Norbertui Birakno, tai Vokietijos Bundeslago biudžeto komiteto narys. Ačiū, pirmininkė Galtieri, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Kolega Palioti sakė, kad Vokietijos situacija šiandien specifiška, kadangi jau treti metai mes suderinome biudžetą, neprisijimdami naujų skolų ir naujas biudžetas 17 metais būtent tai ir numato, o tai reiškia, kad ir šiais laikais tai įmanoma padaryti, tačiau ne visose valstybėse narėse tokia situacija norėčiau pasakyti, kad mūsų stiprumas, mūsų visos Europos stiprybė ir didžiausias iššūkis išsaugoti mūsų ekonominę, kultūrinę įvairovę visose 28 valstybėse. Mūsų nacionalinis tapatumas, politinis patyrimas, ekonominis patyrimas, kurį mes sukopėme, turi būti apibendrintas ir atnešti visiems naudos. Todėl mes turime pasimokyti iš skirtumų, sugebėti daryti kompromisinius sprendimus ir priimti sprendimus dėl bendrų tikslų. Fiskalinis susitarimas buvo reakcija į finansų krizę Mes nusprendėme ekonominę ir pinigų sąjungą sustiprinti, pagilinti, sustiprinti mūsų bendradarbiavimo pagrindus ir tai padėjo stabilizuoti mūsų ekonomiką. Tačiau darbas nesibaigė. Mes puikiai supratome, kad ir ateityje reikės įdėti daug pastangų siekiant bendro tikslo. Jeigu mes norime konkurencingos e, ekonominės ir pinigų sąjungos, jeigu mes norime tvarių finansų, tvaraus biudžeto, demokratijos, saugumo, stabilumo ir augimo, tai turime suremti pečius. Pirmiausia, reikia tinkamai įgyvendinti tas priemonės, kurios jau yra priimtos, taip pat reikia e, įgyvendinti konsolidavimo reikalavimus, kurie buvo suformuluoti komisijoje ir taryboje. Pirmiausia, reikalingas pasitikėjimas. Euras vertas tiek, kiek juo pasitikima. Ir priimtos naujos biudžetos taisyklės yra skirtos didinti pasitikėjimą ne tik tai finansų rinkose, bet ir vartotojų ir mūsų pačių vyriausybių akise. O jeigu Europoje yra laužomos bendros taisyklės, tai tai pakerta pasitikėjimą, pasitikėjimą mūsų finansų politiką ir mūsų pinigų sąjungą. Ir pradedame abejoti tuo, kas jau buvo pasiekta. Vėl vadovaujamasi iliuzija, kad niekas nepasikeis, jeigu mus iškris, iš, ištiks dar viena krizė. Taigi, kai yra pažeidžiamos tos taisyklės, iškyla klausimų, ar iš tikrųjų nuoširdžiai yra linkstama laikytis bendrų nuostatų. Todėl raginame komisiją, kad jinai prižiūrėtų, ar fiskalinio susitarimo nuostatos įgyveninamos be išlygų ir visapusiškai. Jeigu jos taikomos nepakankamai, tai anksčiau ar vėliau tai reikš, kad anksčiau ar vėliau ekonominė ir pinigų sąjunga iširs. O tai ir būtų paskutinė pasiekmė, kuri reikštų, kad subirės visa Europos sąjunga. Mes turime parodyti, kad sugebame koordinuoti mūsų ekonominę ir finansų politiką. Piliečių abejonės kursto nacionalinį egoizmą, populizmą ir stiprina nacionalinės nac, partijas. Penkių pirmininkų pranešime buvo suformuluota nuostata, kad pirmiausia reikia aiškiai įvardinti problemas ir žinoma, ten kalbama apie tai, kad komisija turi įdėti kuo daugiau pastangų, kad būtų įgyvendintas uh, fiskalinis susitarimas, žinoma, atsižvelgiant į sukauptą gerąją praktiką, bet kartu ir įvardant problemas. Todėl komisija turi pateikti išsame ataskaitą, kurioje nereikėtų teikti jokių siūlymų dėl ekonominės ir pinigų sąjungos silpninimo ar kokių nors teisės aktų silpninimo. Mes norime, kad Europos komisija būtų sutarčių sergitoje, o ne kokios nors politinės stovyklos mm, mm, tarpininkė. Tiesiog komisija kaip futbole e, neturėtų siekti tų vartų apsaugoti, į kuriuos jau yra įspirtas įvartis. Taigi mums labai svarbu, kad komisija rūpintųsi vienodomis konkurencingumo sąlygomis, o kai jinai rūpinasi fiskalinio susitarimo įgyvendinimu, tai ji pirmiausia turėtų imtis e, pirmiausia turėtų įgalioti kokią nors instituciją atlikti tokią priežiūrą ir tai būtų vienas iš pirmųjų žingsnių, kai komisija perduoda kitai institucijai savo įgaliojimus. Norėčiau paraginti valstybės narės ir komisiją turėti omenyje situacijos. Skolos vidurkis sudaro ES 94 procentus skaičiuojant nuo BVP. Ir kol kas kokio nors finansinės, politinės veiksmų laisvės mes neturime. Valstybės finansai galvojant apie tai, kokios buvo palūkanos prieš krizę, ir įvertinant situaciją 2008 metais, tai dabar valstybės narės moka 1 milijardą eurų mažiau palūkanų. Europos centrinis bankas neleis, nesuteiks valstybėms narėms daugiau laiko. Pinigų politika tikrai nepadės išspręsti visų struktūrinių problemų. Kaip ir kilus gaisrui, kartais vanduo, kuriuo gesinama, atneša daug daugiau žalos negu pati liepsna. Todėl reikėtų fiskalinio susitarimo sutas įgyvendinti be išlygų. Kas to nedarys, tas tiesiog uh, pastatys ant kortos pasitikėjimą ES institucijomis. Ir tai reiškia pasitikėjimą ir pačiu savimi. So. Ačiū. Išgirdome įvairių nuomonių. Tai puikia pradžia diskusijom. Tikiuosi, kad jos bus e, gyvas. Na, sutarėm e, dėl vieno dalyko, tai tikrai niekas nesakė, kad e, reikia pažydinėti taisyklės, kalbėta tik tai apie tai, kad jas e, reikia gerinti, tai turi būti daroma remiantis patirtim, kaip tik todėl čia ir susirinkome. Ir pirmasis kalbės Janis Bukans, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas iš Latvijos Seimo žaliųjų frakcija. Du minutės Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu latviškai, kalbant apie paskalinį susitarimą ir susijusi e, reglamentą, jo gyvenimą. Latvijoje e, fiskalinis susitarimas buvo įgyventas dviem teisės aktais visų pirma e, buvo fiskalinio susitarimo ratifikavimo aktas, e, tai buvo 12 birželį ir, po, ir dar buvo specialus e, įstatymas, jis siūlė 14 metais fiskalinės drausmės teisė, numatė fiskalinės politikos principus, planavimo, gyvenimo priemonės, fiskalinės drausmės stebėsena, taip pat įvairias sąlygas, kurių turi būti laikomi sudutinio laiko tarp apie biudžeto e, planavimo ir metinio biudžeto planavimo procesų metu. Ekonominė finansinė krizė kai ko išmokė bendradarbiavime su TVF ekspertais ir uh, fiskalinės drausmės įstatymo projektas jau buvo pateiktas parlamentui tvirtinti dar prieš 12 metus, kai Latvija ratifikavo fiskalinį susitarimą ir reikėjo patobulinti šitą įstatymą, kad jis atitiktų fiskalinį susitarimą ir jo sąlygas, kaip ką tik tai minėjo komisijos narys Valdės Dambrovskis, remintis fiskalinės drausmės įstatymu Latvijos stebėsena. E, vykdo objektivus komitetas patvirtintas parlamento. Jau e, pernai buvo pakeista komiteto sudėtis, iš Europos komisija toliau dirba, stebi, kaip konkrečiai gyvendinamos yra normos Latvijos teisės aktuose. Pavyzdžiui, e, turėjome padaryti pakeitimų dėl fiskalinės drausmės įstatymo galiojimo, kad tos normos e, atitiktų biudžeto rengimo procesą ir remiantis nuomonę, kurią parengė fiskalinė e, valdyba. E, fiskalinės drausmės įstatymas numato grįžtesnius reikalavimus dėl E, biudžeto deficito, negu kad numatyta fiskaliniam sutarime, kaip tik tai dėl to diskutavome su Europos komisija. Ar tai negalėtų sukelti papildomų problemų tose situacijose, kai dėl nenumatytų priežasčių galimi kiti sprendimai, e, didinant e, deficitą ir peržengiant fiskalinio sutarimo reikalavimus? pasirašėme tarpusio sustarimo memorandumą ir Latvija įvykdė visus Europos komisijos reikalavimus ir tikimės, kad valdžio Dombrovskio paminėtoje ataskaitoje tai bus pažymėta ir prieš Latviją nebus imtas veiksmų. Kristas Dikuras, Graikijos parlamentas, EPP. Ačiū. Europa išgyvena sudėtingą laikotarpį. Mm, daugybę krizių, įvairiose sritise išgyvename. Ir ekonomikos srityje tenka pasitikti įvairius iššūkius ir e, turime e, mažinti nedarbą, skatinti e, socialinę sąnglaudą per gyvybingą politiką. Kaip tik tai todėl biudžeto priemonės yra būtinos Tačiau tai nėra vienintelė sąlyga, kuri leistų išbristi iš krizės ir užtikrinti, kad visi piliečiai klestėtų. Pirmoji kryptis būtų tokia, kad turime kurti ir gyvendyti atsakingą fiskalinę politiką ir taisyklės turime gerinti šių e, nuostatų kokybę, kad e, vientum. Uh, Apims ciklą turime nepamiršti, kad pagal fiskalinį susitarimą turime akcentuoti struktūrinę valdysenos balansą. Tai reiškia, kad e, cikliškai pritaikyta pusiausvėra turi būti atsižvelgiant e, į galimas ekonominės problemas, e, kuriuose valstybėse. Ir pagal tai Graikijoje yra didžiausias struktūrinis perteklius nuo 13 metų. Į tai, manau, reikėtų atsižvelgti. Kartu turėtumėm įgyvendinti e, būtiną e, finansų politiką, jų priemonių derinį, atsižvelgiant į fiskalinius tikslus, mažinti apmokestinimą ir namų ūkių e, gyventojų ir, ir verslo, akcentuojant uh, išlaidų efektyvumą. Antroji kryptis - skatinti struktūrinius pokyčius, politiką, kuris didintų socialinę sanglaudą ir kiekvienos valstybės narės vyriausybė turėtų pati imtis tokių priemonių ir viešoji nuomonė turėtų tokias priemonės remti. Turėtumėm dėsti pastangas, kad sprendimai dėl struktūrinių pokyčių atitiktų lūkesčius, mūsų piliečių lūkesčius solidarumo ir pusiausvėros Europos atžvilgių. Ačiū. Toliau Jan Krainė, Austrijos parlamentas, SND. Yes, uh, dear colleagues, uh, Mr. Ačiū kolegos, uh, ponas Tajani pasakė kai ką. Uh, labai e, teisingo. E, sakė, kad JAV nedarbas per pusę mažesnis negu ES, o ekonomikoje auga kur kas greičiau negu ES. Kaip pažvelkime, ką JAV daro kitaip negu mes. Įsisubavus kriziai, Jie pasakė tai, mums nesvarbu, koks deficitas, įsiskolinimo koficijantas ir toliau mūsų politikos tikslas yra užimtumas, ir ekonomikos augimas, tokie svarbiausi tikslai. O ES pasielgia priešingai, sakė, nesvarbu koks nedarbas, nesvarbu koks augimas, mums svarbiausia yra e, deficitas ir įsiskolinimo norma. Ir, e, ir tokį rezultatą turim. Uh, JAV nedarbas parbus mažesnis, o, o pas mus didžiulis, jaunimo nedarbas didelis, yra regionų, kur nedirba daugiau negu pusė jaunuolio. Ir e, tai yra praėjus praktiškai dešimt metų nuo krizės. Tai e, dešimt metų jaunimo nedarbas yra tiesiog neįmanomai didelis. Ir daugelis institucijų kaip e, TVF, EBPO, e pasaulio bankas, e, tai nėra tikrai komunistinės institucijos, yra, yra pasakiusios, kad mes kažką netaip darom. Manėm, kad taupimas bus tinkamas dalykas, bet iš tiesų ne, viskas išvirto tik tai blogo, o vis dėlto komisija ir toliau sako, kad mūsų modeliai yra teisingi, turbūt tikrovė yra neteisinga. Manau, metas yra atsibusti ir nesakau, kad reikia perteklinio deficito, bet aš esu prieš perteklinį nedarbą Ir manau, kad kvaila tokia situacija, kai nedarbas didžiulis, o deficitas. Ir e, visi sako, viską gerai darom, reikia tik tai šiek tiek varštelius pasukioti, bet šiaip viskas yra gerai. Ir žmonės už tas klausimą, ar jie ten kvailiai yra, čia nieko teisingo nėra. Kai didžiulis nedarbas, kai žmonės negali pragyventi iš atlyginimo, kaip kolega anksčiau sakė didėja skurdas. Tai ką mes teisingo darom? Einam visai ne į tą pusę. Ir tikrai turime permastyti, ką pastaraisiais metais darėme. Metas pokyčiam ir tai reiškia, turime permastyti politikos tikslus. Nesakau, kad deficitas ir įsiskolinimas yra tai, ką nereikia kreipti dėmesio, bet turime susitelkti į užimtumą ir ekonomikos augimą. Alfred Sand, European Parliament, Malta, SND. Yeah. Alfred Sand, Europos parlamentas iš Maltos narys. Prieš nusprendžiant įtraukti fiskalinį sustarimą Europos Sąjungos teisę, manau, mes turime e, užduoti savo keletą klausimų. Su nacionaliniais parlamentais mes turime plėtoti dialogą apie pasiektus rezultatus, rezultatus pasiektus įgyveninant fiskalinį sustarimą. Ar taisyklės tikrai padėjo išgelbėti eurozoną, ar tos taisyklės tebėra aktualios. Tai yra tarp vyriausybinis e, susitarimas, kuris buvo pasiektas kitokiame politinėme ir e, ekonominėme kontekste, buvo mažai diskusijų ir nedalyvavo visuomenė. E, bet rezultatai nėra įspūdingi. Pažiūrėkime į komisijos pateiktą rūdienė prognozė. Daugelis valstybių narių atsilieka ir jeigu mes e, už, primesime labai griežtas taisyklės, jų bus bandoma išvengti ir politinis, e, politinė aplinka dabar yra kitokios, kitokia nei tada, kai buvo e, pasiektas fiskalinis sutarimas. Manau, kad dabar didžiausias iššūkis kyla dėl populizmo. Ir manau, kad užuot mes aklai siekia fiskalinės konsolidacijos, e, turėtume labiau galvoti apie fiskalinį sustarimą. Visi vietos nacionaliniai atstovai iš visos ES turi būti pakviesti įvertinti realų poveikį. Ir manau, kad reikia supaprastinti išlaidų taisyklės, taip pat e, reikia peržiūrėti tai, kaip skaičiuojamas gamybos atotrukis ir peržiūrėti e, struktūrinių reformų įgyvendinimo terminus, kurie šiuo metu yra per trumpi. E, ir taip pat fiskalinio susitarimo E, kriterijus mes turėtume vertinti kartu su kitais kriterijais, pavyzdžiui, Europo 2020 kriterijų. Taip pat turime galvoti ir kaip skatinti investicijas ES. Pavyzdžiui, galima būtų valstybinės investicijas neįtraukti biudžeto deficito skaičiavimą. Ačiū dabar ponė Angulo, yra ekonomikos biudžeto ir finansinių reikalų e, komiteto narė iš Ispanijos senato EPP frakcijos. Sí, gracias. Eh, Ačiū. Norėčiau pateikti tris pastabas remdamasi Ispanijos patirtimi. Jos yra susijusios su, e, tie pavyzdžiai susijęs su to, apie ką mes kalbame. Jūs žinote, kad m, mm, turime problemų su žimtumu, stabilumu. Noriu pasakyti, kad Ispanija padarė daug pažangos per pastarosius metus dviejose ramščiuose. Uh, Mes siekiame fiskalinio konsolidavimo, tai siejame su augimu, taip pat įgyvendiname ir struktūrinės reformas. Tai yra labai svarbios reformos, kurios mums padėjo padidinti konkurencingumą. Ehm, siekiame ekonomikos atsigavimo ir labiau subalansuoto e, augimo, atsižvelgdami į paklausą. Taip pat siekiame kurti darbo vietas nes manome, kad tai yra geriausias būdas atsigavimui paskatinti. Darbo vietų kūrimas be to yra geriausias būdas užtikrinti ir socialinį teisingumą. Tai yra taip pat geriausia priemonė e, socialiniai ir teritoriniai sanglaudai užtikrinti. Dabar norėčiau pakalbėti apie fiskalinės politikos socialinį matmenį. Stabilumas yra labai svarbus dalykas. Ispanijoje mes e, rengiame diskusijas šią temą. E, jos davė neblogų rezultatų, taip pat padėjo pasiekti ir politinių susitarimų. Mes baigėme pirmąjį biudžeto ciklą numatėme viešųjų finansų stabilumo rodiklius, taip pat pasiekėme susitarimų ir teritorinių lygių. Jūs žinote, kad už paslaugas mūsų šalyje yra atsakingos e, teritorijos regionai. Sudarę šios susitarimus, mes Ispanijoje e, surengėme įvairių autonominių bendruomenių e, susitikimą galvojame, kaip reikėtų įveikti iššūkius ateityje. Ypač e, galvojame apie demografinius pokyčius. Mūsų nuomonė, numatant priemonės, labai svarbu atsižvelgti į demografinę situaciją. Ačiū. Dabar turėsiu griežtai kontroliuoti laiką. Suteiksiu žodį ponui Misijanį iš e, Italijos. Sicuramente utile fare il punto Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai svarbu įvertinti fiskalinio susitarimo poveikį prieš galvojant apie tai, ar neverta jį įtraukti į ES teisės aktus. Tiesiog yra gerų ir nelabai gerų dalykų įgyvendant fiskalinį susitarimą ir juos reikėtų įvertinti priimant sprendimą. Tarptautinės valiutos fondas vakar paskelbė dokumentą, kuriame yra analizuojama situacija eurozonoje ir kalbama apie tai, kad koordinavimo priemonių įgyvendinimas ES mastu yra nepakankamas, nepakankamai veiksmingas vertinant mm, mm, tą įgyvendinimą pagal makroekonominius tikslus. Taigi, pirmiausia, reikėtų grįžti prie kriterijų, kuriais vadovaujantis buvo priimtas fiskalinis susitarimas. Tiesiog buvo vadovaujamas nuostata, kad biudžetas turėtų būti subalansuotas ir tai buvo laikoma vienu iš kriterijų. Tačiau šiandien šitas kriterijus komisijos yra vertinamas kiek kitaip. EBPO taip pat nuomon, laikosi skirtingos nuomonės. Svarbiausias dalykas - užtikrinti ekonomikos augimą. Nors reikia pripažinti, kad struktūrinės reformos buvo ir išlieka reikalingos, tačiau jų nepakaks, kad mes paskatiname tumbe ekonomikos augimą visoje Europoje. Todėl vien fiskalinio susitarimo dėl e, Mm, perteklinio deficito vengimo nepakaks. Taigi aš manyčiau, kad e, yra aspektų, į kuriuos buvo nepakankamai atsižvelgta, kadangi ES lygmenių e, mažėja e, biudžeto skola, tačiau kita vertus užimtumas nedidėja, dešimtis milijonų žmonių neturi darbo ir jiems grėsia rizika patekti į e, skurdo e, e, ribą. Todėl labai svarbu atsižvelgti ir į socialinę politiką formu, formuojant biudžetą. Stabilumas yra didžioji, didelė vertybė, tačiau labai svarbu užtikrinti tvarumą uh, socialinėje, ekonominėje srityje. Būtent į tai ir reikėtų atsižvelgti, turint omenyje, kad fiskalinis sustarimas buvo priimtas prieš penkerius metus, reikia jį peržiūrėti, patikslinti, užtikrinti, kad jisai veiktų kuo veiksmingiau ir kad jis padėtų skatinti ES ekonominę raidą. Merci, Monsieur le Président. Euh, je crois que dans le cadre de... Beres. Ačiū, pirmininkė. Vykstant šiai e, tarp parlamentiniai savaitėjai mes e, galvojame apie fiskalinio susitarimo įtraukimą ES teisės sąrangą. Ir šiuo metu labai svarbu visų pirma turėti galvoje, kad e, jūs, nacionaliniai parlamentai, vertinate tą pridinę vertę, kurią gali sukurti fiskalinis susitarimas ir jūs svarsto, reikia kelti klausimą, ar ta vertė yra ar ne. Antras dalykas, teisinių požiūrių, galvojant apie sutartį, e, e, reikia atsižvelgti į tai, kokiamis sąlygomis gali būti įtraukiami tie susitarimai į teisinę sąrangą. Ir mes visada sakėme, kad E, tas įtraukimas turėtų vykti e, atsižvelgiant į įgyvendinimo patirtį. Ir būtent e, apie tai turime šiandien galvoti. Komisija turėtų po keletos savaičių pateikti baltąją knygą dėl ES ateities ir e, E, reikia galvoti apie ekonominės ir pinigų sąjungos vertinimą. Akivaizdu, kad vertinimas turi būti dvipusis. Viena vertus reikia atlikti teisinį vertinimą ir ekonominio efektyvumo vertinimą. Teisinių požiūrių be abejo šis dokumentas yra naudingas e, ir norėčiau šiek tiek, šiek tiek vėliau pateiksiu labai konkretų pavyzdį. Taigi, teisinių požiūrių mes Europos parlamente e, aiškiai suprantame, kad fiskalinis susitarimas po vertinimo turi būti įtrauktas į teisės aktus, bet kita vertus, e, daug kas, kas ten parašyta jau yra ES teisės aktuose, turiu galvoje dviejų e, direktyvų ir šešių direktyvų paketą. Ir aš, mm, taigi daug kas įtraukta į ES teisės aktus, bet nežinau, ar visi nacionalinių parlamentų kolegos tai žino. Kalbant apie Graikiją, E, yra vertinama kaip vykdomos darbo rinkos reformos. Graikijai pateiktose pastabose dėl kolektyvinių sutarčių pirmininkas Junkeris pasakė, na, aš dar turiu pusantros minutės. E, taigi, pagrindinių teisių hartijoje yra sakoma, kad e, turi būti gerbiamos socialinės teisės ir kolektyvinės sutartys. Ir pirmininkas Junkeris sakė, kad e, Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Pirmininkas Junkeris pasakė, kad e, fiskalinėme sutarime tos socialinės teisės negaliu. Aš manau, kad mes turime apie tai gerai pagalvoti, pagalvoti apie to pasiekmes. Jurgen Lydžį. Dėkoju. Jurgen Lydžiai iš Estijos Alde frakcija. Ačiū. Aš norėčiau pakomentuoti teiginį, kad jeigu nedarbas yra išlieka aukštas, tai problema turėtų būti fiskalinis e, modelis. Tai yra viena iš e, didžiausių klaidų, kurios yra daromos, kai yra kalbama apie priežastį ir pasiekmę. Šitas ryšys, žinoma, egzistuoja, tačiau jis yra visiškai kitoks. ES didelis nedarbo lygis e, paaiškintinas e, ta politika, kuri buvo įgyvendinama anksčiau iki krizinių laikotarpių, o ne prieimus fiskalinį susitarimą. Taigi buvo padaryta klaidų ekonominėje ES politikoje jau ankstesniais laikais, kadangi nebuvo skatinama investuoti ir e, tiesiog nebuvo didinamas ES konkurencingumas, kuris galėjo padėti kurti darbo vietas per mažai buvo įtraukiama visuomenė, per daug, per didelių viešųjų investicijų buvo padaryta, kurios nebuvo veiksmingos. Ir be to struktūrinė politika nebuvo pakankamai e, tvari ir e, viešųjų išlaidų buvo nedaug. Investicijos nepasiteisino, nebuvo produktyvios. Kalbant apie fisk kalinio sustarimo nuostatas, tai jos turi būti įgyvendintos. Būtent tai yra daroma, tik tai tai padarus padės išspręsti problemas ir paskatins struktūrinius pokyčius. ir nereikės kalbėti, kad viskas priklauso nuo e, biudžeto likvidumo. Borhert Veslund iš Švedijos SND frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu minčiai, kad reikia skatinti augimą, kuris padėtų mažinti nedarbą, o ne tik tai domėtis vien biudžeto maž... E, deficito mažinimu. Praėjusį dešimtmetį Švedijos demokratai tiesiog prisėmė didelės ekonominės krizės iššūkį ir vykdė atsakingą ekonominę politiką. Būtent e, apie tai sukosi mūsų šalyje ekonominės diskusijos. Mes žinome, priėmė teisės aktus pirmiausia e, e, verčiančius įgyvendinti atsakingą ekonominę politiką, e, siekti biudžeto perviršiaus ir žinoma galimybės, kad biudžetas galėtų duoti atsaką krizės laikotarpiu. Pirmiausia, kai primamos taisyklės, turi būti kas nors, kas tikrina, ar ir kaip jos yra įgyvendinamos, ar reikia priimti naujas Ir todėl Švedijoje pastaraisiais metais mums pavyko suvaldyti valstybės skolą. ES teisės nuostatos yra labai plačiai siekiančios ir iškyla rizika, kad ES pati viena užtikrins ekonominį ir finansinį stabilumą nacionaliniu lygmeniu. Atsakingas yra nacionalinis problem, parlamentas, o ES vis labiau priminėjo griežtas taisyklės, griežtesnės ir griežtesnės ir mes nepageidaujame, kad ES priminėtų labai išsamių taisyklių dėl veiklos nacionaliniu lygmeniu. Aš daugiau negalėsiu įrašyti į pasisakinčiųjų sąrašą. Dabar suteiksiu žodį Galan iš Portugalijos parlamento SND frakcijos atstovas. Ačiū. Kad últimos anos importa ter. Jeigu atsigręžtumėm į istorinę patirtį pastarųjų metų, tai turbūt turėtume pasimokyti. Man, Nemanau, kad e, būtų įmanoma, remintis e, pastebėjimais, pasakyti, kad fiskalinis e, susitarimas kūrė pasitikėjimą Europos Sąjungą. Pagalvotumėm, dešimtaisiais metais pradėta vykdyti taupimo politiką. Na, tai fiskalinis susitarimas buvo patvirtintas po to, kai buvo vykdoma tokia politika ir pasitikėjimas Eurozoną grįžo tik tuomet, kai 12 ECB pasakė, kad padarys viską, kad išsaugotų. Uh, eurą. Ne fiskalinis susitarimas sumažino palūkanų normas, ne fiskalinis susitarimas išsprendė e, problemą. Tai buvo padaryta savo veiksmais, tai turėtumėm e, išsiaiškinti, dėl kokios buvo tikros priežastys, kol grįžo pasitikėjimas. Turime užduoti klausimą, kodėl taip lietai e, atsigauna ekonomika. Jeigu pasižiūrėtumėm į ryšį tarp ekonominės politikos ir ekonomikos augimo, tai iš tiesų ekonominis augimas buvo labai mažas, kai buvo vykdoma taupimo politika, o kai buvo sušveltinta, tai ekonomikos augimas netgi maloniai nu, nustebino. Klausimas toks, ar kiekvieną taisyklę reikia aiškinti praktiškai, o ne, e, nevadovaujantis dogmom, fetišizmo. Na, iš tiesų, aišku, taisyklių reikia laikytis, neina kalba apie tai, kad jų reikia negerbti. Bet jei taisyklių laikymasis yra dogmatiškas, mechaniškas, tai jos tuomet virsta kažkuo, ko neturėtų būti. Turime tinkamai pasimokyti iš patirties. Vyksta ekonominis bendradarbiavimas ir mažiausiai, ko Europai reikia, tai e, naujos didžiulės dozės dogmatiško taisyklių aiškinimo ir naujų taupimo taisyklių, nes iš tiesų tai sukeltų uh, pavojų ekonominiam bendradarbiavimui ir nepadintų pasitikėjimo ekonomiką. Merci, prezident. Ponas Denano, Prancūzija. Na, taip, kai taisyklių laikomasi, tai fiskalinis sustarimas yra naudingas. Ir manau, kad nereikėtų užmiršti žodžio augimas, nes akivaizdu, kad taupimas nebūtinai padėjo užtikrinti augimą ir kurti darbo vietas. Iš tikrųjų, ekonominę veiklą užtikrina įmonės. Būtent įmonės padeda, padeda kovoti su nedarbu. Reikia padėti įmonėms ir manau, kad joms padėtume uh, reikia dviejopo tipo pastangų. Visų pirma, e, bankai turi tarnauti įmonėms, kad įmonės galėtų e, vystytis. Taip pat reikia kurti reikiamą infrastruktūrą, kad įmonės e, galėtų aukti. Ir neužmirškime, manau, kad reikia neužmiršti, kad tam dažnai reikia valstybinių investicijų, o jų Europoje trūksta ir jas reikia skatinti. O kad tos e, investicijos būtų skatinamos, reikia, kad būtų palanki e, padėtis valstybėse narėse. Ir čia kyla klausimas dėl e, skolų, ypač visų pirma dėl Graikijos skolos. Na, mes turėtume visi kartu pasvarstyti, ar būtų galima kažkaip bendrai padengti skolą, gal galima dalį skolos nurašyti. Aš čia kalbu ne vien apie Graikijos skolą. Taigi būtent prie šių klausimų mes turime dirbti, nes jeigu norime, kad ES auktų, reikia atsisakyti taupimo ir spręsti skolų bei deficito klausimus. Ačiū. Ačiū. Igoris Piminovas, Latvija. Socialdemokratų partija. Ačiū, pirmininkė. Norėjau užduoti klausimą bendra pranešėjam. Uh, Komisijos narys Dombrovskis, e, mano bendrapilietis, e, pateikė savo išaiškinimą e, krizės, dėl ko tai vyko ir iš tiesų neteis, neteisingai tai buvo paaiškinta, nes iš tiesų mokėjimo krizė buvo pristatyta kaip viešoji krizė dėl, dėl to, kad vyriausybė netinkamai veikia. Iš tiesų tas aiškinimas netitinka duomenų, nu, nu, išskyrus Graikiją. Septintaisiais metais visos šalis, kurios yra uh, vadinamos šalim, kur netinkamas valdymas buvo, iš tiesų, kalbant apie tai, tai yra sužeidimas, ne, nekreipiama į, į faktus. Ispanijos valstybės įskolimas buvo 36 procentai 7 metais, Airijos mažiau negu 25 procentai BVP ir vidutiniškai šių šalių perteklius netgi buvo 2007 metų e, laikotarpiu. Tai, lygiai taip pat buvo biudžeto perteklius ir Latvijoje. Ir jeigu fiskalinis sutarimas buvo atsakas į krizę, tai netinkamas buvo, nes iš tiesų nereagavo į tikras krizės priežastis. Bet klausimas, kurį norėjau užduoti, būtų toks. Uh, Tai klausimas ponui Brakmanui ir Gabrieliui Pilotas, tai kodėl turėtų būti kitokios gairės taikom, taikomos fiskaliniam sustarimui, kalbant apie e, auksinę viešųjų finansų taisyklę, kuris sako, kad visas ekonominis, e, viso ekonominio ciklo metu vyriau, vyriausybė turi skolintis, kad investuotų, kad ne, neinvestuotų deficitą ir deficitas neturi e, viršyti vyriausybės investicijų. Uh, Ir tai norėčiau sužinoti jūsų atsakymą, kaip su ta taisyklė būtų. Thank you. Ačiū. Manuel Rodrygės, Portugalija, PP. Ačiū pirmininkė. Norėjau užduoti vieną klausimą prelegentams. pinigos, pinigų politikos atsvaras arba atitinkama e, kita dalis e, yra pinigų politika. Portugalija, aišku, sunkiai išgyveno finansų krizė. 15 e, metais augimas buvo 1,6 procento, tai matom, kad sėkmingai pavyko spręsti problemas, nes buvo vykdomos reformos. Uh, ir Portugalijoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Tačiau, e, žinoma, ECB e, ne, neapsiriboja, ne tik tai pinigų politika. Buvo įdomu išgirsti tai, ką sakė kalbėjusieji. Bet e, galbūt galėtumėm eiti prie tikros bendros ekonominės politikos ir tai uh, suteiktų postumį struktūrinio reformų gyvendinimui siekiant stiprinti bendrą rinką ir tai galėtų prisidėti prie politikos, kuri uh, lemtų tai, jog auktų ekonomika, auktų paklausa, o nebūtų taip, kad uh, kad e, veiktų vien tik tai Europos centrinės e, bankas. Galbūt būtų galima tiesiog išplėsti europinę architektūrą ir e, priimti visą eilę priemonių Europos lygmenių, kuri padėtų, kurios padėtų skatinti ekonomiką. Samato Portugalija, PPM. Ačiū pirmininkė. Norėjau paminėti Portugalijos pavyzdį kaip geros praktikos pavyzdį. Pagal fiskalinį sustarimą Portugalija e, tikrai labai stengiasi, sumažino deficitą nuo 11 iki 5 procentų per 3 metus. Buvo imtasi naujų skaidrumo priemonių, buvo e, pradėta vykdyti nepriklausomą finansinę priežiūrą, tačiau uh, E, matėme ir svarbius signalus darbo rinkoje. Iš esmės mažėjo nedarbas, e, tai tikrai nemažai sėkmės pasiekta. Portugalija mano, kad patys turime būti aktyvus, turime e, laikytis biudžeto pusiausvyros taisyklių, kad būtų galima stabiliai kurti darbo vietas, kad būtų stabilus ekonomikos augimas. Bet norėčiau užduoti uh, porų klausimą. Pirmiausia, komisijos vicepirmininkas pradžioje kalbėjo apie tikslą. Mes nuolat savo užduodame egzistencinį klausimą, kaip būtų galima apibriežti struktūrinę pusiausvyrą arba galimą rezultatą. Visuomet kyla politinių metodologinių sunkumų. kartu turime kalbėti apie lankstumą. Bet e, kol tai darome, netenkame žmonių pasitikimo, mes demokratinė institucija, bet, e, na, bet e, žmonės tiesiog nesupranta, apie, apie ką čia kalba. Turėtumėm nekomplikuoti visų sampratų, nesileisti labai techninius e, dalykus, kad tai politinio susitarimo reikalas. Būtų mums reikėtų paprastesnių taisyklių, nebūtinai finansinių taisyklių. Tai, pažiūrėjau, išlaidų taisyklės galėtų būti e, siejamos su ekonomikos augimu. Na, tai yra svarbu, bet taip pat galėtume įtraukti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, našumo kėlimas, e, darbo, nedarbo ar užimtumo ar nedarbo lygis. Iš tiesų reikėtų supaprastinti kriterijus, uh, E, numatyti paprastus tikslus ir tai turėtų būti e, realūs kriterijai, pagal, pagal kuriuos vertinama tai, kaip veikia ekonomika, žinašumas ir taip toliau. E, antras dalykas, kaip rimtai mes vertiname tą idėją išsakytą vakar, tai būtų suminė fiskalinė kryptis, kaip praktiškai tai, tai veiks, kaip tai atsispindės įgyvendinant fiskalinį sustarimą. Uh, Ar komisija ketina atsižvelgti į tai rengdama rekomendacijas atskirom šalim. Jau buvo pasakyta, kai kuriuose šali, šalise e, tikrai pasiekta pažangos, o, o ką komisija darys su pertiklium, ar tos valstybės irgi bus baudžiamas. Bai ačiū, dabar išgirsti atsakymus, turime e, e, baigti šitą diskusijų dalį. E, komisijos su mumis nebėra, bet visgi norėčiau pasakyti, kad labai visingos, visingos įdomios diskusijos, kurias turėsime tęsti. Porą dalykų ir tai bus mano baigiamasios pastabos. Manau, kad visuomet svarbu nepamiršti apie tai, apie ką mes kalbame, teisinio požiūrio. Čia kalbame apie skalinį sutarimą. Uh, daug, daug kas iš to, ką mes aptarėme, iš tiesų siejasi su stabilumo augimo paktu. Tai yra nauja sąranga, fiskalinis sutarimas yra to dalis. Aišku, yra teisinio pobūdžio tam tikro, žinome, kad tai yra tarp vyriausybinis susitarimas. Mes kalbame apie tai, kaip tai turėtų būti integruotai į sutartį. Aišku, nuolat vykdoma peržiūra ir visuomet yra galimybė koreguoti fiskalinės taisyklės ir kiek saisto fiskalinis sustarimas, tai taip pat svarbus elementas, čia matau tam tikrų prie, prieštarų. E, nes, e, tarkim, tai, e, tai yra privaloma, kadangi inkorporuota ir, ir aišku, tai sudėtingas dalykas ir diskusijų metu rengiant buvo numatyta daug naujų dalykų. Pavyzdžiui, antram straipsnė yra pasakyta, kad sutartis taikoma tik tai, sutarimas taikomas tik tai tiek, kiek tai suderinama su ES teisė ir sudėtim. Tai reiškia, kad susitarimui iš karto taikomas ES taikomi ES teisės pakeitimai. Kitaip tariant, šitas sutarimas yra su, subordinuotas. Tai nereiškia, kad viskas yra iškalta akmenyje. Turime sąjungos teisę, kur yra viršesnė ir gali būti keičiama įprastinė teisėjo kuros procedūra. Antra, girdėjome įvairių nuomonių apie tai, kiek efektyvus ne tik tai fiskalinis sutarimas, tarkim, tas nuostatos, yra, kurios yra įtvirtintos nacionalinėse konstitucijose, bet bendrai kalbant, čia reikėtų paminėti visą fiskalinę sąrangą. E, aišku, e, daug kas sakė, kad tai labai sudėtinga ir jūs labai iškalbingai pažymėjote. Aš manau, kad e, turbūt su tuo sutinkame visi. Antra, ką būtų sunku nuneikti, tai kad tikslas yra mažinti deficitą na, ir, ir tai veikia, kažkas galbūt gali pasakyti, kad neveikia. Ir komisijos narys Dombrovskis sakė ir, ir vakar, to, kad iš tiesų deficitas sumažintas nuo 6 procentų iki 1,5 procento per vos kelis metus. Na, E, turbūt e, šiuo metu mes esame ekonominė erdvėje, kur yra mažiausias deficitas, jeigu palygintumėm su kitais regionais, Japonija, Kinija ir taip toliau. Tad iš tiesų tai pasiteisino. Kita vertus, kaip e, daug kas minėjo, ir čia jau galbūt ir ne visi su to irsime, bet aš pritariu tiems, kurie sakė, kad deficito E, mažim, mažinimas e, kartais procikliškas yra, nelabai e, susijęs deramai su ekonominio ciklo valdymu. Taigi yra tam tikros ribos ir tai reikės išvelgti, čia sutinku su ponu Brakmanu, nes iš, ties, iš tiesų yra pasitikėjimo elementas ir kaip tik tai todėl ir atsirado fiskalinis susitarimas, nes tai turėjo sustiprinti stabilumo mechanizmą SM. Uh, nes valstybės tam, tam skyrė nemažą savo BVP dalį kaip, kaip garantiją to dalį mechanizmo kitom šalim paremti. Ir toks yra tarpusavio sutarimas tarp šalių. Ir iš tiesų e, turi būti tam tikri e, saugikliai, kad būtų užtikrintas e, finansų stabilumas. Kita vertus, yra tam tikras pripažinimas ir kitos pusės. Pasitikėjimas svarbu, svarbu laikytis e, taisyklių, to reikia, tačiau taip pat e, turime e, mąstyti atvirai ir įvertinti, kur taisyklės gerai veikia, kur galbūt nepakankamai gerai veikia. Ir reikėtų pasakyti, kad, kad dabar galbūt nepakankamai gerai veikia, kad galbūt fiskalinę politiką geriau reikėtų valdyti, kad būtų galima geriau suderinti tvarumą ir po kad e, galima remti e, stabilumą ir investicijas. Manau, šiandien vyko svarbus apsikeitimas nuomonėmis ir e, diskusijos turėtų tęsis toliau mūsų atitinkamose institucijose. Tai turėtų prisidėti prie mūsų diskusijų ne tik tai dėl teisinės ateities šitoj tokio ypatingo instrumento fiskalinio sutarimo, bet tai taip pat turėtų prisidėti prie mūsų ekonominės valdysenos. Net tie galime baigti šią diskusijų dalį. Poros minučių pertrauką. Už jos pradėsime kitą dalį.

Ok, je, je vous propose de, de recommencer la, la session. Siūlau tęsti darbą. Visų pirma, noriu pasveikinti ir nacionalinių parlamentų narius, ir Europos parlamento narius. Taip pat noriu pasveikinti ir tris e, pranešėjas, kurios e, pasisakys šioje konferencijos dalyje. Taigi mes išklausysime Business Europe atstovą, taip pat ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovių. Norėčiau padėkoti Maltos nacionalinio parlamento atstovams. Jų atstovai kalbėjo apie tai, koks svarbus yra socialinis matmuo e, Keletas žmonių dabar tik atėjo į salę, todėl norėčiau pa, m, mm, pristatyti šios mūsų konferencijos dalies taisyklės, ypač pakalbėsiu apie kalbėjimo laiką. Labai svarbu, kad visiems būtų suteikta galimybė pasisakyti, e, o laikas ribotas. Taigi, prašau visų kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės. Būsiu labai griežtas ir teisingas visiems dalyviams. E, jūs e, priešai save turite korteles, e, kurias užpildę galite paprašyti žodžio. Prašau užpildyti tas korteles ir tai padaryti kaip galima greičiau, kad mums būtų lengviau tvarkytis su laiku, kuris yra skirtas šiai konferencijos daliai. Ir kaip visada stengsimės kaip galima suteikti kaip galima daugiau galimybių pasisakyti nacionalinių parlamentų atstovams. Na, pasižiūrėsime, kaip pavyks viską organizuoti. E, šios dalies tikslas yra aptarti e, Europos ekonominės ir pinigų sąjungos socialinį matmenį ir ypač kalbėsime apie socialinės teisės. E, komisija praėjusiu metu kovą pradėjo konsultacijas bandė išsiaiškinti, kokia yra socialinių teisų padėtis Europoje, bandėme aiškintis, kokios teisės yra taikomos, taip pat kokių iššūkių kyla dabar ir kils ateityje ir kaip užtikrinti teisės. Taip pat buvo norima pagalvoti apie naujas tendencijas, kurių atsiranda, atsirandant naujoms darbo organizavimo formoms, taip pat kokį poveikį naujos technologijos turi visuomeniai, kokį vaidmenį atlieka demografiniai ir kiti veiksniai žmonių gyvenime. Taigi mes galvojame apie socialinių teisų ramsti ir taip pat galvojame, kad valstybėms narėms, kurios nėra eurozonoje, turi būti suteikta galimybė apsispręsti, ar jos dalyvaus tame ramsti ar ne. Ir mes remiamės Europos, taip pat remsimės Europos komisijos pasiūlymų, kurias turėtų būti pateiktas 17 e, metais ir taip pat išklausysime jūsų pasisakymų. Aš esu įsitikinęs, kad e, Europos e, sąrangos didelis privalumas yra tas, kad yra siekiamas sanglaudos, ekonominės, teritorinės ir socialinės sanglaudos. Ir tenka pripažinti, kad e, vykstant kriziai, su kuria mes susidurėme, e, atsirado neigiamų e, reiškinių, e, trūksta socialinės sanglaudos pateiksiu keletą pavyzdžių. Taigi turime daugiau nei 20 milijonų bedarbių, dauguma jų yra jauni, e, taip pat turime daugiau nei 100 milijonų žmonių, kuriems grėsia skurdas ir šie skaičiai kalba patys už save. Taigi reikia sanglaudos, bet e, e, visa tai dabartinė situacija turi poveikio e, žmonių nuomonė apie mūsų europinį projektą. Taigi, e, turiu pasakyti, kad darbuotojų judumas kelia nemažai problemų ir klausimų. E, Europos parlamentas, parlamento pranešėja e, šiuo metu rengia kaip tik pranešimą apie tai. Kalbama apie darbo naujas formas, taip pat netipinio e, darbo formas, yra šiuo klausimu rengiama nuomonė, taip pat bendro vartojimo ekonomikos atsiradimas daro didelį poveikį, parlamentas taip pat rengia pranešimą šią temą, parlamentas nagrinėja ir kitas temas, aš jų visų neminėsiu, bet pavyzdžiui paminėsiu apie na, pranešimą apie namų ūkių skurdą, apie socialinį dempingą ir per pastarąją, pastarąjį plenarnį posėdį mes taip pat e, balsavimą dėl ponios Rodrygės pranešimo dėl socialinių teisų ramščio. E, e, eurozona susiduria su įvairiais iššūkiais. Visų pirma, e, iššūkis įgyvendinant socialinius tikslus ir užimtumo tikslus, kurie yra įtvirtinti sutartyje. Reikia tam tikro lankstumo, reikia atitinkamų finansinių priemonių ir taip pat reikia numatyti ir konkrečias socialinės normas eurozonos lygių. Ir komisija pateikė stiprių, konkrečių pasiūlymų, kuriais siekiama sukurti Europos socialinių teisių ramsti, kad jis pasitarnautų ir ekonominiai ir pinigų sąjungai bei ES bendrai rinkai. E, taigi, mm, ir komisija ir taip pat ir socialiniai partneriai e, atliks labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Aš manau, kad mano šios įžanginės pastabos padės mums pradėti diskusiją, taigi aš pradedu šią konferencijos dalį. Na, turiu pasakyti, kad man labai malonu ir didelė garbė e, pasakyti, kad turime tris pranešėjas šiandien, tris kalbėtojas. Tikrai Labai malon, malonu e, pirmininkauti tokioje konferencijos dalyje, kur visos trys pagrindinės pranešėjos yra moteris. Taigi, ponė Katija Lietok, ji yra e, profsąjungų e, atstovė, ji yra atsakinga už e, ekonominės politikos e, klausimus, e, semestrą, taip pat užimtumo ir darbo klausimus. E, ir atstovauja ETUK. Toliau suteiksiu žodį poniai Teres Delydė Kerk. Ji yra Business Europe generalinio direktoriaus pavaduotoja. Ji studijavo politinius mokslus Londone, ji taip pat aktyviai dirba Business Europe nuo 1990 e, metų. Taigi ji turi daug patirties, e, kovojant su tais iššūkiais, apie kuriuos kalbame šiandien. Ir taip pat ponia Gabriel Bišov, ji yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų darbuotojų grupės pirmininkė. E, ir ji taip pat yra dirbusi ir Europos metalurgijos konfederacijoje, taip pat buvo Europos politikos departamento direktorė e, Vokietijos e, DGB. E, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra svarbi institucija, aš apie tai dažnai kalbu, mes esame užmesgę labai glaudžius ryšius su šiuo komitetu. Ir svarbu yra ne tik e, ryšiai, bet svarbu ir už, nustatyti sąsąją tarp to darbo, kuris yra atliekamas šiame parlamente ir taip pat ekonomikos ir socialinių reikalų komitete bei regionų komitete. Taigi e, jums e, suteiksiu žodį dešimčiai minučių, po to suteiksiu žodį poniai Marijai Rodrygės, kuri yra Europos parlamento pranešėja ir pranešėja parengė pranešimą, kuris jau buvo patvirtintas. Taigi Marijai duosiu penkias minutės. Taigi dabar suteikiu žodį poniai Katija Lieto. Thank you, Mr. Chairperson. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami nacionalinių parlamentų nariai, ponės ir ponai. Man didžiulė garbė kalbėti Europos profsąjungų konfederacijos vardu, ETUC vardu. Iš tikrųjų žmonės e, baiminasi dėl savo ateities, kadangi mano, kad e, taupimas buvo e, priežastis mažinti socialinės išmokas ir taip pat negerinti darbo sąlygų. Tačiau krizės metu E, paaiškėjo tikrosios priežastys ir atėjo laikas ištaisyti padėtį. Dabar reikia užbaigti taupimo priemonės ir imtis augimo skatinimo ir ekonominės politikos skatinimo veiksnių. Socialinės taisės yra tokios pat svarbios kaip ir ekonomikos laisvės kitaip žmonės nusivils, jeigu nebus socialinės įtraukties ir socialinės sanglaudos. Reikėtų primti, kad ES e, profsąjungų kontekste mes pritarėme bendros rinkos idėjai ir supratome, kad reikės petvarkyti darbo rinką. Tačiau mes negavome pakankamai patikinimo, kad integracijos metu žmonės nenukentės. Taip pat buvo tikimasi, kad bus kuriama socialinė Europa, kurioje nebus privalomų teisės nuostatų ir kad bus tobulinami socialiniai modeliai arba jie bus pakeitimi, pakeičiami kitais. Euro ekonominė ir pinigų sąjunga turėtų pasižymėti labai svarbių socialinių dėmenių. Taigi labai svarbu pabrėžti Europos socialinių teisių ramščio būtinybę ir konsultacijas dėl tokio ramščio įsteigimo. Marija Rodrygės rengia pranešimą, kuriuo mes ypatingai domimės. Reikėtų paminėti tris prioritetus, kurie galėtų padėti užtikrinti geresnės darbo vietas, finansavimą ir užtikrinti geresnės galimybės pernant prie Europos socialinio modelio. Šitos tie trys aspektai yra susiję su viena su kitu. Pirma, geresnės ir kokybiškesnės darbo vietos, daugiau ir kokybiškesnių darbo vietų. 20 milijonų europiečių šiuo metu nedirba, nedirba ilgą, per pastaruoju, ilgą laiką per pastaruoju, ypač krizinį laikotarpį, nedirbančių žmonių skaičius padvigubėjo. Todėl mes turime visi turėti teisę dalyvauti darbo rinkoje, tačiau dirbti kokybišką darbą, o ne darbą nepalankiomis sąlygomis, be socialinių garantijų ir be ateities. Antra, mes turime pasiekti, didesnių investicijų. Viešojo sektoriaus investicijos stabilizavosi pastaruoju metu, tačiau jos nukentėjo taupimo laikotarpiu, vadovaujantis stabilumo ir augimo pakto nuostatomis reikia skatinti investicijas. Europos komisija numatė lankstumo galimybę atsižvelgti jant į specifines valstybės narės sąlygas. Ir tai reiškia, kad, buvo, kad galima vadovautis ir prociklinės ekonomikos e, principais tam tikrų laikotarpių. E, e, infliacijos lygis ir dabar yra žemesnis negu iki krizinių laikotarpių. Junkerio investicijų skatinimo planas buvo pristatytas, tačiau jo nepakanka. Ir, ir šitas planas tiesiog netitinka lūkesčių dėl investicijų mobilizavimo. Investicijos turi būti nukreiptos į tas šalis ir tuos sektorius, kuriuose jos labiausiai reikalingos. Be to reikia atsižvelgti ir skirtingas ekonominio vystimosi sistemas. Mažas užimtumas, mažos investicijos ir e, mažos e, nepakankamas Europos e, e, valstybių biudžetas, o tai reiškia, kad mes negalėsime užtikrinti tvaraus Europos ekonomikos vystimosi. E, darbuotojai nusipelno ir atlygio už savo darbą. Kadangi krizės laikotarpiu produktivumas sumažėjo, sumažėjo ir darbuotojų e, pajamos ir tos pajamos tapo dar labiau netolygios. ES gyventojų didelis procentas gyvena skurdo E, sąlygomis arba jiems iškyla grėsmė patekti į skurdą. Taigi didesnė konvergencija yra reikalinga, geresnės, geresnės atlyginimai gali būti išsiderėti kolektyvinėmis sutartimis. Tai reiškia, kad e, iš, iš atsiranda dar didesnė socialinio dialogo svarba visoje Europoje. Perinant prie žaliosios ekonomikos, prie skaitmeninės ekonomikos, darbuotojai taip pat nusipelna tinkamo atlyginimo. Taip pat jie turi turėti galimybę įgyti naujų įgūdžių darbo rinkoje. Ir taip pat reikia numatyti kompensacijas, jeigu tam tikrų darbo vietų netenkama. Mes turime atkurti pasitikėjimą Europos socialiniu modeliu socialinis dialogas ir kolektyvinis dėrybos dėl kolektyvinių sutarčių turi atverti naujas ES vystimosi perspektyvas, augimo perspektyvas. Vienoda prieiga prie socialinių teisių ir prie socialinės apsaugos turi būti užtikrinta visiems. Visame pasaulyje tas aspektas yra įvertinas kaip labai svarbus. Mes, europiečiai, galime didžiuotis savo pastangomis dirbant šioje srityje. Socialinė Europos pinigų sąjungos dimencija e, apima ir socialinės teisės. Socialinis, socialinių, socialinių partnerių vaidmuo turi būti įvertintas ir mūsų konfederacija dirba visoje Europoje ir ji nesitaikstys, jeigu socialiniai standartai bus švelninami ir mažinami destruktyviai. Sutartys įpareigoja siekti socialinės pažangos. Tai yra vienintelis kelias žvelgiant į ateitį, tai yra kelias užtikrinant socialinę pažangą. Et donc, euh, on vient d'avoir un, un premier. Ačiū. Taigi iš, išklausėme profsąjungų požiūrio. Mm, buvo kalbama apie socialinį dialogą ir apie tai, ką gali padaryti Europos profsąjungų organizacijos. Dabar išklausysime e, kito požiūrio. Business Europe atstovė suteiksiu žodį poniai Teres Delidekerk. Ačiū pirmininkė. Ačiū Europos parlamento iškvietimą, už galimybę kreiptis e, į tarpparlamentinę konferenciją, labai svarbi tema. Business Europe e, šio klausimu e, dirba jau labai senai, nuo 50-ųjų, kai buvome įsteigti Europos Sąjungos socialinės matmuo diskutuojamas nuo pat pradžių ir ką norėjau pirmiausia akcentuoti šiandien, tai tai, kad e, socialinė Europa šiandien realybė, bet ji sudėtinga. Ja sudaro derinys nacionalinių socialinių sistemų, suteikiančių darbuotojams aukštą apsaugos lygį, dirbama uh, uh, uh, tokiame kontekste, kur yra uh, įvairios profesinių sąjungų sistemos, dalyvauja įvairios partneriai. Prasidėsiais metais iš tiesų atsirado naujų Europos teisės aktų dėl darbo sąlygo. Iš tiesų platus pagrindas teisų įtvirtintų įvairiose socialinėse direktyvose ir tai papildė uh, bendros rinkos kūrimą ir Business Europe organizacija dalyvauja šiuose diskusijose ir galiu pasakyti, kad pasitikome tai iššūkį, kai prezidentas Deloras pakvietė darbdavių ir darbuotojų organizacijas pradėti dvišalį socialinį dialogą. Ir iš tiesų Business Europe buvo vienintelė darbdavių organizacija, projektų organizacija, kurio priemė kvietimą ir pradėjo dialogą su ETUK. E, rezultatas e, buvo parengtos bendro nuomonės darbo rinkos integravimo, profesinio rengimo, mikroekonominės politikos, kad būtų galima palengvinti perėjimą prie bendros rinkos ir taip toliau. Kitas etapas buvo Maastrichto sutartis. Ir tuomet kartu su ETU konfederacija e, mes taip pat reikšmingai prisidėjome prie diskusijos, plėtojant ES socialinį matmenį. Uh, sutarėm dėl sistemos, kuri leido Europos socialiniam partneriam dėrėtis dėl pračios e, sąrangos, dėl sustarimo Europos Sąjungos lygmenio. Ta sistema dabar įtvirtinta 154 ir 155 sutarties straipsniuose ir šie straipsniai yra pagristi sustarimu sudarytų tuo metu tarp Business Europe organizacijos ir ETU konfederacijos. Kodėl nusprendėme dalyvauti tam darbe? Kadangi Maastrichto Lisabono sutartis išplėtė kvalifikuotos daugumos balsavimą dėl darbo na, sąlygų. Tradiciškai tai buvo uh, sritis e, tenkanti kolektyviniams daryboms valstybėse narėse. Tai iš tiesų buvo uh, bendras darbdavių ir profesinių sąjungų interesas ginti socialinių partnerių galimybę ir toliau dėrėtis tais klausimais. Uh, Na, o visai nesenai, kai pirmininku tapo ponas Junkeris, jis pakvietė socialinius partnerius dalyvauti šiame darbe, kad suteiktų naują postumį socialiniam partneriam ir jų dialogui. Ir diskusijų metu pernai sutarėme dėl svarbaus pareiškimo kartu su komisija taryba ir profesiniam sąjungom dėl naujo starto, naujos pradžios socialiniam dialogui. Tai taip pat, žinoma, labai svarbu. Ir diskutuojant apie tai, kaip toliau uh, būtų galima e, plėtoti ES socialinį matmenį. Visas Europe organizacijai tai yra visiškai aišku, kad tai yra naujas startas, nauja pradžia, yra, tai yra pastangos gerinti Europos socialinį modelį, tačiau prie to turi prisidėti visi socialiniai partneriai, turi būti vykdomas tikras socialinis dialogas, siekiant sudaryti reformų partnerystę, sutarti dėl to, kaip būtų galima modernizuoti Europos socialinį modelį. Nes e, tiesa yra tokia. Pasaulyje vyksta pokyčiai, Europoje vyksta pokyčiai. keičiasi sąlygos, kuriuom veikia įmonės, keičiasi darbuotojų norai, todėl turime e, prie to pritaikyti. Senų modelį akivaizdu, kad dabartiniam aplinkybėm Europoje yra ne tik tai pat. E, ir taip pat e, iš tiesų kelia galvas protekcionizmas, populizmas ir todėl labai uh, svarbu uh, E, kad e, politika būtų tikslinė, orientuota ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą. Ir iš tiesų daug kas pastatyta kortam, daug ką neramina ateitis, darbuotojai dėl to nerima, bet turbūt taip pat teisinga būtų pažymėti, kad ir verslo erdvėje yra daug MVI, kuriuos labai neramina e, ateitis. Ir dabar yra labai sudėtingos sąlygos Tačiau kalbame kartu apie tai, kaip judėti į priekį ir turime siūlyti tinkamus sprendimus, e, kad nesukurtumėm e, nepagristų lūkesčių, nes tai būtų labai pavojinga. Tai atsigręžtų ilgo laiko tarp prieš mus, jeigu žmonės suprato, kad duoti buvo pažadai e, ir jų neįmanoma įvykdyti. Mūsų analizė tokia, dabartinės socialinės problemos Europoje nebuvo nulemtos dėl to, kad trūko socialinės politikos, ypač žvelgtumėm skaičius, tai labai aišku. ES sudaro 7 procentus pasaulio gyventojų. Mes sukūrėme 22 procentus pasaulio BVP, Ir mūsų viešosios išlaidos socialiniam reikmėm sudaro 40 procentų pasaulinių išlaidų. Tai iš tiesų reikia galvoti, kaip pritraukti daugiau investicijų gražos, kad būtų šioje srityje, kad būtų užtikrinta, kad mūsų dedamos pastangos lemtų norimus rezultatus. Tai yra didesnis ekonomikos augimas, didesnis užimtumas visoje Europoje. Šiandien liūdna tikrovė yra tokia. Nepaisant mūsų didžiulių investicijų į socialinės išlaidas, visgi dar negryžome iki, iki krizinio užimtumo ligmens. Mūsų supratimu tai daugiausia lėmė tai e, ir uh, ankstesnė prelegentė tai minėjo, tai buvo dėl to, kad sumažėjo investicijos ir viešos, ir privačios Na, tai pasitiko dėl krizės. Tad e, visiškai sutinkame su tuo, kad iš tiesų reikia skirti dėmesio tam, kad būtų sukurtos sąlygos, kad e, jas būtų galima didinti. Tačiau investicijos turi būti našios, produktyvios, taip viešos, bet e, produktyvios. Žinoma, reikia, kad didėtų ir privačios investicijos, bet tam turime gerinti verslo aplinką. Ir grįžtant prie klausimų kurie būtų labiau susiję su diskusijom dėl socialinių teisų ir amžiaus, galėtume pasigilinti į poreikius šių e, įmonių darbo rinko atžvilgiu. Na, tiesa yra tokia. Mm, vartotojai e, turi naujų poreikių, dėgiami nauji organizacijų modeliai, dėl to, kad laipsniškai skaitmeninama mūsų ekonomika, Europa čia dar atsilieka palyginti su daugeliu jos konkurentų, visuomenė senėja. Uh, skirtingų amžiaus asmenų skirtingi poreikiai yra derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Ir iš tiesų profesinės karjeros nebe tokios e, nenutraukiamos e, yra. Ir tai turime taip pat pripažinti, kad ir užimtuojo socialinė politika didelė dalim paaiškina sunkumus, su kuriais susitarė mo moteris, vyresni darbuotojai, e, taip pat jaunimas darbo rinkoje. Uh, Ir e, iš tiesų tarsi sukosi tokia karuselė e, nuo vienos kategorijos darbuotojų ant kitos e, perkeliama ta našta yra, tai turėtumėm kompleksiškai vertinti darbo rinkos reformas ir sukontruoti penkias rytis. Pirmiausia, reikia imtis priemonių, kurios padėtų kurti darbo vietas bendrovėse, tai yra būtina, jeigu mes norime rimtai reaguoti į tai, kas neramina piliečius Iš, e, taip pat turime e, naikinti skurdo spastus egzistuojančios kai kuriuose nacionalinėse sistemose. Turime gerinti profesinį rengimą, nes iš tiesų Europoje toks gėdingas e, paradoksas, kad yra didžiulis nedarbas, tačiau kartu yra nemažai neužpildyto darbo vietų. Ketvirta, turime mažinti reguliavimo kliūtis nacionalinė teisė. Ir aš čia galvoju ne tiek apie europinius teisės aktus, kurie buvo patvirtinti per visą eilę metų. Tai turi būti, aišku, stabilu. Turime užtikrinti tinkamą jo vykdymą, tačiau nacionalinio lygmenio e, reikia e, kai ką pakoreguoti. Ir galiausia taip pat turėtume pasigilinti, kaip būtų galima didinti ekonominį našumą, e, socialinį saugumą tinklų tam, kad būtų na, būtų galimybė mažinti netiesioginis darbo kaštus, nes tai yra būtina, norint kurti darbo vietas. Trumpai tariant, Business Europe organizacija nemanome, kad darbo įstatymų ar socialinės apsaugos įstatymų griežtinimas e, paskatins e, užimtumą. Poveikis bus priešingas. Mes turėtumėm susitelkti į tai, kad būtų vykdomos darbo rinkos reformos susitelkiant į tas rytis, e, kurios lems e, esminius pokyčius. Tai e, būtina ne tik tai tam, kad būtų paskatintas ekonomikos augimas, kuriamas darbo vietos, tai būtina tam, kad būtų paskatinta sanglauda tarp valstybių narių, nes jeigu mes norime kad vyktų laipsniška socialinė ekonominė konvergencija, mažinami skirtumai tarp jų, tai iš tiesų labai svarbu uh, kad vienodesnė pažanga būtų gyvena struktūrinės reformas visoje Europoje. Ir galiausiai dėl viešų finansų stiprinimo. Norime to ar nenorime, tai yra atsakymo dalis norint gerinti socialinės perspektyvas, nes nebus tvarių socialinės apsaugos sistemų, jeigu nebus gerų viešųjų finansų laikotarpio. Na ir aišku, lyginamieji rodikliai. Tai yra numaty, numatyta ES socialinių teisų ramstėje, tai apie tai kalba konsultacijose komisija, tai bus tvirtinta Europos semestre, tokia paralelė kryptis. Kalbant apie elgimo rodiklio nustatymą, tai iš tiesų reikia atsižvelgti Europos kompetencijos ribas. Ir tai konkrečiai reiškia, kad turi būti laikomas socialinių partnerių autonomijos valstybėse narėse ir turi būti atsižvelgta į užmokesčio struktūrą. Ir tęsiant darbą su Europos socialinių teisų ramšiu, reikėtų ES reformų strategijos orientuotos į darbo rinką, nes atsiranda naujų darbo modelių ir tai teikia galimybių permastyti, kaip veikia mūsų darbo rinkos, socialinės apsaugos sistemos, turime palikti vietos socialiniam inovacijos, eksperimentavimui, tuo metu kaip skaitmeninama mūsų ekonomika. Ir, uh, E, turime galvoti, kad visuomenė turi savo svajonį, reikia galvoti apie kitokią apsaugos koncepciją. Nu, iš tiesų reikia numatyti realių galimybių, vien tik tai teisinių reikia įgalinti asmenis, suteikti jiems daugiau atsakomybės, padėti jiems e, plėtoti savo karjerą per visą jų darbinį gyvenimą. Merci. Euh, Euh, donc on a euh, la, la, la vision en tous les cas. La... Ačiū. Na, išgirdome, kaip Business Europe yra pasirengęs dirbti su e, socialiniu matmeniu. E, buvo prisimintas ir socialinė, Europos socialinės anglaudos e, pradžia. Dabar suteiksiu žodį Gabriel Bischoff kuri mums papasakos, kaip situaciją vertina ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Yeah, thank you, Claude. Dear members of the European... Ačiū, Klodai. E, Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai, kolegos. Kągi žada ES ir ES sutartis? Ar žadama sukurti puikią rinką, sudėtingas uh, E, taisyklės ir procedūras, ar sutartis vis dėlto žada pagerinti piliečių gerovę, pagerinti jų gyvenimo ir darbo sąlygas. Manau, kad būtent tai turėtų būti mūsų gyvendinamos politikos centre. Mes jau tai aptarėme ir prieš mane kalbėjusios pranešėjos sakė, kad ES turi socialinį modelį ir šis socialinis modelis ES piliečiams suteikia labai svarbių teisių ir užtikrina apsaugą. Taip pat buvo minėta, kad Europos socialinis dialogas padėjo sukurti daugelį šių teisių. Anksčiau vykusių diskusijų metu girdėjome nemažai faktų, kurie rodo, kad Europos socialiniam modeliui, kuriuo mes didžiuojamės, yra iškilęs pavojus. Po 2008 metų krizės šoko e, maž, jau beveik dešimt metų jaučiame tos krizės poveikį, matome, kad dešimt metų gilėja socialinė krizė ir dešimt metų ES nesugebėjo realiai spręsti problemų ir pasiūlyti bendrų sprendimų, kurie būtų teisingi ir kuriems pritartų visi. Girdėjome, koks yra nedarbo lygis, kiek yra neligybės, koks didelis jaunimo nedarbas. Mes nuolat stengiamės ieškoti kažkokių nedidelių sprendimų, bet problemų įveikti nepavyksta. Kalbėsiu labai atvirai ir pasakysiu tai, ką jau kažkas minėjo. Jeigu ir toliau taip dirbsime, ES žlugs. Ji žlugs ne todėl, kad nepasitikės rinka, bet todėl, kad jie nepasitikės piliečiai. Ir mes visi žinome, kas yra pastatyta ant kortos. Todėl Europos ekonomikos ir socialinė reikalų komitetas, kuris susideda iš trijų grupių - darbdavių, darbuotojų ir kitų pilietinės visuomenės grupių, yra įsitikinęs, kad būtina bandyti įveikti visuomenėje vyraujančius skirtumus, nes priešingų atveju m, mm, toliau vyks ES disintegracija. Kaip jau buvo sakyta, reikia e, geriau suderinto ir valdomos socialinio matmens ekonomikos ir pinigų sąjungoje. Tai reiškia, kad mes turime keisti ekonomikos ir pinigų sąjungą ir įtraukti e, socialinį matmenį į mūsų įgyvendinamą fiskalinę politiką. Todėl mūsų komitetas parengė nuomonių paketą, kuriame nagrinėjama, kaip e, stiprinti ir stabilizuoti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Mes patikėme labai konkrečių pasiūlymų, kai kuriuos galima įgyvendinti iš karto, kitus reikėtų dar apsvarstyti reikėtų svarstyti, ar reikia sustiprinto ar struktūrinio bendradarbiavimo. Mes taip pat pateikėme ir kitų pasiūlymų, nes manome, esame įstikinę, kad yra būtini sutarčių, ES sutarčių pakeitimai. Būtina dirbti šią kryptimį, nes priešingų atveju nepavyks užtikrinti tikro stabilizavimo. Mums socialinis matmuo yra vienas svarbiausių aspektų ir diskusijos apie socialinių teisų ramsti yra geras darbo pagrindas ir priemonė. Todėl praėjusią savaitę ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas vienbalsiai patvirtino nuomonę dėl socialinių teisų ramščių. Ten pateikėme konkrečių rekomendacijų, dėl kurių sutarėme. E, darbdaviai, darbuotojai, visos pilietinės visuomenės grupės turi dirbti šioje srityje. Manau, kad labai gerai, kad vyksta tarp parlamentinės diskusijos, nes akivaizdu, kad e, sąsaja tarp Briuselio ir valstybių narių yra nukirsta ir dėl to buvo surinktos konsultacijos, 28 konsultacijos valstybėse narėse su socialiniais partneriais. Buvo nuspręsta, kad e, diskusijos turi vykti visur, ne tik Briuselyje. Norėčiau dabar paminėti keletą pasiūlymų, dėl kurių mes sutarėme, galvodami apie ekonomikos ir pinigų sąjungos ateitį. Mes sakome, kad labai svarbu akcentuoti ekonomikos ir socialinės politikos tarpusavio sąsają, nes dažnai kilus kriziai mes visą dėmesį sutelkėme arba į ekonomikos politiką, arba į socialinę politiką. Bet reikia pusiausviros ir reikia suprasti, kaip viena politika veikia kitą. Pastarųjų metų ekonomikos politika buvo įgyvendinama taip, kad nukentėjo valstybių narių socialinis matmuo. E, ir manome, kad taupimo priemonių švelninimas būtų žingsnis tinkama linkme. Reikia daugiau investicijų, daugiau viešų investicijų. Turime pasinaudoti Europos semestru kad geriau įgyvendintume užimtumo ir augimo tikslus. Taigi visa tai socialiniai tikslai turi būti, užimti tokią pačią vietą kaip ekonomikos augimo tikslai Europos semestre. Mes taip pat manome, kad reikia stipresnio makroekonomikos dialogo eurozonoje, kuris apriektų visus partnerius. Reikia bendradarbia, kad bendradarbiautų finansų ministrai ir kad visapusiškai dalyvautų socialiniai partneriai. E, makroekonominį dialogą galima surenkti greitai, tam nereikia sutarčių pakeitimų ir iš šią rekomendaciją galima atsižvelgti iš karto. Taip būtų sudarytos galimybės aktyviau dalyvauti socialiniams partneriams, nes socialinių partnerių reikia norint įveikti disbalansą, kurį šiuo metu stebime. Taip pat visos trys e, grupės yra įsitikinusios ir apie tai kalba nuomonėje dėl socialinio ramščio, kad reikia daugiau lankstumo, reikia daugiau galimybių viešosioms investicijoms. Tai turi būti investicijos į ateitį. Reikia galvoti apie skaitmeninimą, apie užimtumo ateitį Turime investuoti į ateitį ir suteikti vilties piliečiams, kad mes ES visi kartu galvosime, kaip daryti politinę įtaką darbui, nes darbui įtaką daro ne tik technologijos, bet ir gera politika. Ir Europa yra geriausia vieta spręsti šis problemas, nes dauguma problemų, kuriuo atsiras darbo srityje, negalės būti sprendžiamos vien valstybėse narėse, nes e, problemos e, pasireikš ne tik nacionalinėse darbo rinkose. Mūsų nuomonė, Junkerio plane reikėtų geresnės pusiausviros e, įvairiose regionuose ir reikėtų geresnės sąsajos su socialinėmis investicijomis ir socialinių investicijų paketu. Be to, Esame įsitikinę, kad reikia daugiau solidarumo ir konkurencijos mechanizmų, kad įveiktume šokus ir disbalansą. Reikia tam tikrų perskirstimo mechanizmų. Kita vertus, kaip buvo akcentuota ir čia, labai svarbu, kad būtų geriau suderintos socialinės apsaugos sistemos. Tai reiškia, kad mums reikia tam tikros privalomos socialinės apsaugos ribos. Mes jau esame pasiūlę minimal, nuostatas dėl minimalaus darbo užmokesčio pamatinėje direktyvoje, kad būtų užtikrata geresnė teritorinė ir socialinė sanglauda. Turime spręsti minimalaus darbo užmokesčio klausimą Europoje, nenustatydami vienodą darbo užmokestį. Mes či, savo nuomonėje remiamės tarptautinės darbo organizacijos darbų šioje srityje. Mes sakome, kad reikia uh, E, pamažu didinti e, darbo užmokestį, reikia galvoti apie darbo užmokesčio medianą ir 60 procentų medianos. Mm, aš klausiausi ankstesnių diskusijų ir akivaizdu, kad yra dvi stovyklos. Viena stovykla teigia, kad reikia stiprinti e, socialinės teisės. Kita stovykla sako, kad atsirado daug neligybės, socialinių problemų, reikia keisti darbo metodą ir reikia geriau subalansuoti ekonominę ir socialinę dimensiją. Manau, kad nereikėtų laikytis įsikibus vieno požiūrį, reikia vadovautis pragmatiniu ir racionaliu požiūriu ir parodyti piliečiams, kad sugebame reaguoti į ateities iššūkius ir kad ger, mums visą tai pavyksta geriau Europos Sąjungoje, kur veikia bendra rinka su 500 milijonų e, vartotojų. Ir tai yra mūsų stiprybė. Ačiū. Merci pour cette note positive. Ačiū, ačiū, kad baigėte tokią teigiamą natą. Tikrai labai gerai, kad pažvelgėte į ateities perspektyvą, kalbėjote apie socialinį matmenį taip pat, e, kad reikia stiprinti socialinių partnerių dalyvavimą. Jūs taip pat mums dabar suteikėte galimybę suteikti žodį Marijai Rodrygės. E, primin, e, priminėte ekonomikos socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl socialinių teisių ramščių. Na, Europos parlamentas, jūs tą pranešimą savo nuomonę patvirtintote vienbalsiai, Europos parlamente viskas vyko šiek tiek kitaip. Ačiū, man malonu pristatyti neseniai parlamente priimtą pranešimą dėl Europos socialinių teisių ramščio. E, šitas e, pranešimas buvo priimtas didžiąją balsų, didelę balsų daugumą. Čia dalyvauja ir Tom Vandernacker iš EPP ir Erik Kalvė Šambon, du šešėliniai pranešėjai. Ir mes e, labai intensyviai diskutavome, rengdami šitą, mano manimu, naudingą pranešimą. Pirmiausia, reikėjo atsižvelgti į gyventojų situaciją, kadangi kiekvienas puikiai matome, kad piliečiai dabar supranta, kad nebekontroliuojame situacijos ir jie norėtų, kad, ta, kad būtų sugražinta galimybė kontroliuoti situaciją, kontroliuoti darbo įgyvenimo sąlygas. Taigi komisija labai laiku ėmėsi teisėkuros iniciatyvos, kadangi Europoje pasigirdo įvairiausių idėjų, teigiančių, kad mm, apginti gyventojus galima ties, tik geriausiai nacionalinių valstybių kontekste. Bet mes manome, kad tai yra iliuzinis sprendimas ir mes manytume, kad reikėtų pasiūlyti geresnį europinį sprendimą, kuris papildys nacionalinę politiką. Todėl mano kompromisiniuose pasiūlymuose aš raginu e, mažinti ekonominę divergenciją, siekti daugiau konvergencijos ir sutelkti pastangas e, į eurozoną. Taigi mes parengėme pranešimą, kuriame yra atnaujinami socialiniai standartai ir taip pat yra pakomentuojami tie nauji socialiniai standartai. Mes pradedame nuo vaikystės, apima visą žmogaus darbo e, ciklą Mes kalbame apie garantijas jaunimui, taip pat siekiame, raginame užtikrinti kuo geresnės darbo ir namų veiklos, ūkio veiklos suderinimo sąlygas. Ir taip pat konstatuojame, kad skaitminės revoliucijos kontekste e, susidurime su naujomis galimybėmis kurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Todėl mes darome išvadą, kad reikia sudaryti sąlygas visiems dirbantiesiems, kurie dirba skaitmeninėje e, erdvėje, kad jie galėtų pasirašyti labai aiškias darbo sutartis su aiškiomis nuostatomis ir su aiškiomis jų apsaugos nuostatomis. Taigi mes turime pasinaudoti skaitmės revoliucijos teikiamais privalumais. Mes taip pat pabrėžime, kad reikia 21-ame amžiuje naujų socialinių teisių, teisių garantuojančių profesinius įgūdžius ir kad antrojo lygio išsilavinimas būtų savaime suprantamas visoje Europoje ir kad būtų numatyta galimybė mokytis visą gyvenimą ir kad žmogus visada turėtų teisę į socialinę apsaugą. Dėl darbo užmokesčio užtikrinimo. Svarbiausia, kad visose ES valstybėse būtų užtikrinamas tinkamas uždarbis ir kad kartu su socialiniais partneriais būtų nustatomas atlyginimas atsižvelgiant į gamybos produktyvumą. Taip pat investavime investavimas reikia investuoti į darbo vietų kūrimą ir taip pat reikia daryti socialinės investicijas. Raginame, kad būtų naudojamis bendrijos biudžeto lėšomis, taip pat socialinių investicijų fondo lėšomis ir taip pat ekonomikos ir pinigų sąjungoje užtikrinti tinkamą tinkamus finansinius, fiskalinius gebėjimus. Reikia užtikrinti perspektyves investicijas, kurios taptų kokybiškomis darbo vietomis ir kad būtų užtikrintas socialinė apsauga visiems dirbantiesiems. Kitas dalykas yra mokesčių politika. Darbo kaštai šiuo metu Europoje yra per dideli, per aukšti Ir jeigu norime išsaugoti socialinės apsaugos sistemas, mes turime sumažinti mokesčių naštą e, darbo jėgai ir perkelti ją ant e, kitų struktūrų. Socialinių teisių ramstis turėtų būti įtrauktas į ES ateities kelio gairias ir socialiniai partneriai turėtų susitarti dėl šito ramščio, kai jie susitar, susitiks trišalėje taryboje prieš tarybos, prieš ministrų tarybą. Ačiū. Na, matome to socialinio ramščio svarbą ir tie du pranešimai E, ekonomikos socialiniai reikalų komiteto, Europos parlamento e, pranešimai turėtų būti kaip galima greičiau virsti konkrečiais veiksmais ir politika. Dabar siūlau pradėti diskusiją. Suteiksiu žodį ponai Klara Markės Mendes, yra Portugalijos e, nacionalinės asamblėjos uh, narė EPP, atsovės EPP frakcijai. Taigi, kai matysite, kad baigėsi jūsų laikas, prašau, kaip galima greičiau daryti išvadas. Ačiū, pirmininkė. Mm, norėčiau pasisveikinti su visais kolegomis. Labai džiaugiuosi, kad mes nagrinėjame šią labai svarbę temą, aptarėme klausimus susijusius su užimtumu ir socialiniais klausimais ir socialinėmis teisėmis nes būtent tai, šie dalykai yra labai svarbus užtikrinant socialinę sanglaudą, kurios dabar taip reikia. Taip pat tai svarbu siekiant įveikti socialinius skirtumus. Svarbu sutelkti dėmesį į darbo klausimus ir e, kovą su nedarbu. Mes turime didinti užimtumą, kurdami daugiau darbo vietų, daugiau ir geresnių darbo vietų. Galėčiau pateikti keletą pavyzdžių iš Portugalijos. Mes išgyvenome labai sudėtingą krizės laikotarpį ir nedarbo lygis e, buvo tiesiog šokiruojantis. Dabar padėtis šiek tiek gerėja ir aš manau, kad tai yra mūsų šalyje vykdomų struktūrinių reformų rezultatas. Ypač svarbu paminėti e, darbo įstatymų e, pakeitimus. Svarbu, kad pati ekonomika taptų konkurencikesnė, kad būtų kuriamos darbo vietos. Ir manau, kad nedarbo mažėjimas yra kaip tik mūsų atlikto darbo tiesioginis rezultatas. Valstybės narės visoje Europos Sąjungoje įtemptai dirba, stengiasi derinti savo politiką, jeigu ji bus dar labiau derinama ateityje, tai manau, pasieksime dar geresnių rezultatų ir gyvendinsime tikslus, kurie mums yra labai svarbus. Tai yra socialinė sanglauda ir e, darbo vietos. Dabar sutiksiu žodį Enrique Kalvė Šambon iš Europos parlamento. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu savo vardu, ne Alde frakcijos vardu. E, Aldė frakcija yra labai plati e, ir kai kuriais iš šių klausimų mūsų nuomonės išsiskiria. Aš paminėsiu tris dalykus. Visų pirma, akivaizdu, kad kalbame apie labai opų politinį klausimą Europos lygių. Socialinio ramščio egzistavimas e, savaime būtų geras dalykas Mm, jeigu norime daugiau Europos, kuri tarnautų piliečiams, o piliečiai šiuo metu yra labai nusivylę. Taigi labai svarbu paremti socialinį ramstį kaip e, ekonomikos ir pinigų sąjungos dalį, bet kad tai būtų įgyvendinta, turi galioti Europos solidarumo principas. Negalime sakyti, kad kai pažeidžiamose šalise kyla pavojus bankams, jie bus gelbėmi Europos pinigais. Arba jeigu norime apginti Europą ir pritraukti lėšų kad apsigimtume kai partneriai mus palieka. Na, reikia imtis ir socialinių priemonių, pavyzdžiui, reikėtų socialinės pagalbos fondo, kuris padėtų į bėdą patekusiems žmonėms. Reikia tam tikrų socialinių pagrindų, negali būti tiek skirtumų. Toliau, toliau kalbant apie tam tikrų teisų praktinį įgyvendinimą, čia gali kilti problemų. Pavyzdžiui, kiekybinės nes išraiškos skaičiavimas ES lygių nemanau, kad įmanoma tai daryti. Ačiū. Dabar ponas Andrei Unko iš Vokietijos parlamento. Dank, um... Ačiū. Prieš keletą savaitų Bertas mano fondas e, pateikė socialinio teisingumo statistiką. 180 milijonų žmonių, 37 procentai žmonių grėsia skurdas į socialinę atskirtis. Um, von Armut betroffen sind, ist auf 7... 7,8 procentai, 18 procentais tokių žmonių skaičius padidėjo, darbo lygis neauga ir skirtumas tarp atskirų valstybių narių išlieka didžiulis. Daugėja žmonių, kurie negali išgyventi iš darbo pajamų, tiesiog mū, verčia abejoti mūsų ekonominę ir socialinę sąrangą. Tai skaičiai, kurie tikrai verčia suklusti ir suabejoti ES sanglauda. Tai nereiškia, kad nacionaliniu lygmeniu yra įgyvendinama netinkama politika. Ta raida rodo, kad buvo sureaguota neteisingai į finansų ir ekonominę krizę. Ir tai susiję su ekonominės ir pinigų sąjungos sąrangą, kadangi ji vadovaujasi pirmiausia Maastrichto kriterijais. Iš tikrųjų, problema ES yra suprantama, yra bandomas kurti europinį socialinių teisų ramstis, tačiau nežinia, ar jo pakaks. Įsigilinus į socialinių teisų ramstį, matome, kad tai yra milžinas, milžinas kurį matoma vaikų knygelėse. Tiesiog e, kalbama apie įvairiausius rodiklius valstybėse narėse, jų patikrą, tačiau tai nėra tas darinys, ta struktūra, kuri yra suprantama pagal Europos socialinės hartos nuostatas. Dar kartą kartoju, nežinau, ar šito ramščio užteks, ko gero, siekiant socialinės Europos, reikia keisti visą mūsų veiklos paradigmą. Tom van den Kendeler. Ačiū. Dabar ponas Vandeler iš Europos parlamento, jeigu neklystų, jis buvo e, šešėlinis pranešėjas dėl pranešimų dėl socialinio ramščio. Ačiū, kolegos. Europos Sąjunga yra tikrai e, struktūra, kuri užtikrina gerovę. Jeigu pažvelgtume į praeitį prieš septynerius metus, tai mes tada kalbėjome apie tai, kad reikia įvardinti konkrečiai problemas. Kita vertus, piliečiai nebetikės Europą ir nesitik, o socialinis, stiprus socialinis matmuo yra kertinis akmuo ir būtent dėl tos priežasties mes pagristai kalbama apie socialinę apsaugą. Ypač socialinis, socialinių teisių ramstis yra labai svarbus ir labai jį diskusijų metu aptarinėti. Taip pat pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip pagerinti situaciją. Mes turime sugebėti pasiekti susitarimo nepriklausomai nuo mūsų priklausomybės kokie nors politiniai partijai. Blogiausia būtų tai, kas pasitaiko dažnai, tiesiog e, užsiminėti partinę politiką ir tai reikštų, kad mes nepasieksime nieko. Tiesiog mes turime pažvelgti į mūsų valstybių vaidmenį, į jų įvairovę, suprasti, kad E, Niderlandų ir Vokietijos situacija skiriasi nuo situacijos Graikijoje. Taip pat reikia e, labai išsamei diskutuoti apie socialinį dialogą, kurį, dėl kurio susitarėme prieš keletą metų. Ties, taigi mes turime siekti socialinės konvergencijos, kita vertus turime atsižvelgti ir į Europos semestro įgyvendinimo sąlygas. Taip pat turime atsižvelgti ir į skaitmeninę revoliuciją, kuri daro poveikį visai Europai ir turime, turime siekti, kad turime būti visų procesų priešakyje, o ne vytis juos. Suteiksiu dar trim kolegoms pasisakyti. Ivan Gonsalės pirmiausia iš Portugalijos parlamento SND frakcijos atstovas. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir ypatingai kolegai, kolegai Rodrygės, kuri pristatė socialinių teisių ramščio pranešimą. Iš tikrųjų, ES iškyla daug iššūkių ir grėsmių. Jaunimo nedarbas yra didžiausia problema. Taip pat reikia kovoti su socialinė neligybė, kurio ES ir toliau e, didėja. Daug ES gyventojų susiduria su skurdo rizika. Taigi reikia dėti visas įmanomas pastangas e, siekiant išvengti, taip sakant, paprastų sprendimų, kuriuos siūlo populistai, surėdami apmokestinti imigrantus ir taip toliau, kurie siekia ES neužtikrinti įprastų laisvių ir nevadovauti solidarumo principu. Aš esu valstybės narės, kuri užbaigė taip vadinamą bankų sektoriaus ir ekonomikos gelbėjimo paketo įgyvendinimą. Tačiau e, laikantis biudžeto sudarimo tikslų vis dėlto negalima nukreipti dėmesio nuo socialinės politikos. Reikia daugiau socialinių investicijų, daugiau socialinio teisingumo ir Europa turi sudaryti piliečiams sąlygas gyventi geriau. Kadangi mes dabar kalbame apie Europos ateitį, apie Europos žmonių ateitį. Ir iškyla didžiulė rizika dėl mūsų principų taikymų pačioje artimiausioje ateityje. E, Obrigada, senhor presidente. Ribeiro parlamento narė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau palinkėti jums graž... gražios dienos ir sėkmingos diskusijos. Iš tikrųjų diskutuojame dviem lygmenimis. Mums reikia užtikrinti socialinių politikų konvergenciją. Jeigu mes diskutuosime apie Europos integraciją ir nematysime šito matmens, tai tuomet iškiltų klausimas apie mūsų bendras kompetencijas, užmiršime, kas privaloma daryti ES lygmenių ir kas valstybių narių lygmenių. Taigi mes turime dirbti abiem lygmenimis, prisimindami, kokius pasiūlymus pateikė Europos parlamentas ir kokius pasiūlė valstybės narės. Kai kalbame apie darbuotojų komandiravimo direktyvą, tai mes kalbame apie jų socialinės teisės, mes kalbame apie e, diferencijuotą e, darbuotojų integravimo lygmenį. Mes turime pirmiausia nustatyti socialinius užimtumo kriterijus siekiant įvertinti, ar įgyvendinama tinkama politika. Reikia kartu susitarti dėl mechanizmų, kurie bus taikomi, kai tų kriterijų bus nesilaikoma. Socialiniai kriterijai turi atsverti ekonominius kriterijus ir turi būti imtas konkrečių priemonių, kai pasiekiamas atitinkamas e, nerima kelintis lygmuo. Labai svarbu socialinius partnerius įtraukti į įvairius uh, diskusijų lygmenis. Ir labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp ES svarbiausių komitetų, ekon, užimtumo komiteto ir uh, ir tiesiog e, ne viskas turi paklusti ECOFIN tarybai. Laiko liko nedaug, aš norėčiau suteikti galimybę pasakyti dar dviems e, kalbėtojams, tačiau, bet jiems suteiksiu tik tai po vieną minutę. Pirmiausia, kolega iš Graikijos. Kalbėsiu tikrai trumpai, Praėjusiu metu taip pat dalyvavau tokioje tarp parlamentinėje sesijoje. Atrodo, kad mes dirbam, nesuprantame, kokiais sudėtingais laikais gyvename. Aš išklausiau pasisakymų, tačiau manau, kad mes nesuprantame, kaip atsitiko, kodėl atsitiko, kad 20 procentų gyventojų pateko į sudėtingą padėtį. Kodėl taip atsitiko? Yra buvę tokių krizių ir ne visos, ir, ir, ir jas įveikti kartais prireikdavo karų. Pirmiausia, mes turėtume grįžti prie krizių priežasčių ir prie to, kad ekonominė politika buvo nevisiškai tinkama. Pirmiausia, reikėtų prisiminti, kad mes nubaudėme darbuotojus. Comme dernier intervenant, uh, Hira euh, Gribod. Ir buvo rūpint, pasirūpinta tik tai nedidelė turtingųjų grupė. Dabar atstovas iš Italijos parlamento socialdemokratų frakcijos atstovė. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos šį rytą. Aš kalbėjau apie diskusijas, kurios vyko mūsų e, parlamente. Pasakiau, kad mes e, parengėme ataskaitą. O dabar Aš norėčiau tiesiog paminėti vieną dalyką, kuris mano manimu labai svarbus. Mes, kurie tikime socialinę Europą, žmonių Europą, manome, kad reikia šiuo keliu žengti kuo sparčiau. Ir aš labai palankiai vertinu šias diskusijas, diskusijas, kuriuose buvo išsakyta iš tikrųjų labai daug uh, perspektyvų dalykų. Kai gausime ataskaitą iš komisijos, mes pratęsime diskusijos nacionalinio parlamento. Euh, Ačiū, taigi atėjo laikas baigti. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus. Visų pirma, pranešėjoms, keturioms pranešėjoms. Jo, jūs visos, jūs visi turbūt sutiksite, kad ir pranešimai, ir pasisakymai buvo kokybiški ir jie yra svarbus būsimoms diskusijoms. Na, žinoma, buvo ir tam tikrų skirtumų, tai yra visiškai logiška, netaip veikia demokratija, tačiau kita vertus, manau, kad buvo ir sąlyčio taškų tuose pasisakymuose. Baigdamas norėčiau sureaguoti, priminti, E, tai, ką sakė komisijos narys Piermos Kovici vakar, kalbėdamas e, dalyje, kuri buvo skirta e, ekonomikos klausimams. Jis sakė, kad be socialinio matmens Europos Sąjunga negalėtų visapusiškai veikti. Ir kaip tik artėjant 60 ta 60-oms Romos sutarties metinėms e, yra siūloma įtraukti tam tikrus aspektus, socialinius aspektus į ekonomikos ir pinigų sąjungą, į stabilizavimo politiką. E, reikia siekti kovoti su nedarbu ir eurozonos e, narės skatinti prisimti įsipareigojimus dėl reformų, dėl reformų valdysenos stiprinimo. Manau, kad visi šie aspektai yra labai svarbus šioje diskusijoje. Taip pat iš įvairių pasisakymų e, girdėjome, kad svarbiausias dalykas yra Europos socialinis modelis. Jis e, šiuo metu susiduria su sunkumais visų pirma dėl krizės, dėl tam tikrų politikos trūkumų. Ir matome ir tų trūkumų pasireiškimą, tai yra didėja e, skirtumai mūsų visuomenėje ir tai kelia pavojų e, sanglaudai. Mm, tai reiškia, kad mes e, piliečiams turėtume numatyti geresnio gyvenimo perspektyvą ateityje. Pats svarbiausias dalykas, kuris buvo minėtas, yra socialinis dialogas, Europos socialinio dialogo stiprinimas. E, tas dialogas turėtų vykti taip, kad po to, kai bus sudarytas susitarimas, e, e, tas dialogas ir susitarimas galėtų būti paverstas veiksmais. Ir, na, būsimas socialinių teisių ramstis susidės iš įvairių dalykų - investicijų, išvietimą į darbo rinką, investicijų, kurios leistų kurti darbo vietas ir mažinti nedarbą. Ir taip pat reikia galvoti ir apie taupimo politiką, kaip padaryti ją lankstesnę, kad e, gyvenimas pagerėtų. Akivaizdu, kad E, ekonominė ir socialinė sanglauda taip pat yra svarbus dalykai. Reikia stiprinti ir pritaikyti socialinės apsaugos sistemą, kad ji e, atitiktų ir su judumu susijusius iššūkius. Ir čia reikia paminėti ir darbuotojų komandiravimo direktyvą. E, ji, ji turi ir teigiamų aspektų, bet kita vertus ji verčia uh, konkuruoti įmonės ir darbuotojus. E, mes, dirbantis skirtingose institucijose, turėtume e, susigražinti piliečių, darbuotojų pasitikėjimą ir įmonių pasitikėjimą. Ir baigdamas noriu paminėti vieną dalyką, vieną mm, posakį, kurį dažnai vartoju. Galbūt tai ir atrodys kaip mm, karikatūra, tačiau ji pa, parodo, kaip visą tai yra svarbu. Taigi mūsų šalių, Europos istorijoje m, mm, niekada nepavyko sukurti ekonominio e, rojaus socialinėje dikumoje. E, e, reikia ir taip pat neįmanoma sukurti socialinio rojaus ekonominėje dikumoje. Tai reiškia, kad ekonomikos ir socialinė e, vizija neturi viena kitai prieštarauti. Tos vizijos turi dėrėti siekiant žmonių, kuriems atstovaujame gerovės. E, taigi manau, kad tie dalykai, kuriuos aptarėme, prisidės prie tų uh, sprendimų, kuriuos mes priimsime siekdami veikti ES iškylančius iššūkius. Ačiū. Na, man taip pat priminė, kad turėčiau padėkoti ir vertėjams, kurie padirbėjo šiek tiek ilgiau nei buvo numatyta. Ir norėčiau akcentuoti, kad be jų e, demokratinis dialogas institucijose vargiai ir būtų įmanomas. Ačiū.